Meine sehr verehrten Damen und Herren, inzwischen sind auch eine nennenswerte Zahl von Mitgliedern eingetragen. Labas rytas. Šį ketvirtadienio rytą į salę susirinko pakankamai klausytojų ir todėl norėčiau pradėti posėdį. Pirmiausia, pradėsiu pranešimais. Vakar įvyko koordinatorių posėdis dėl mokestinio sukčiavimo buvo nutarta nepateikti jokios nuomonės, kadangi komitetui trūksta laiko. Bet to mes numatėme pranešimus Vekstrium. Ji rengs tris pranešimus rinkos klausimais Bellingware dėl administracinės naštos ir formalumų mažinimo, siekiant užtikrinti laisvą asmenų judėjimą ir įmonių judėjimą. Ir Sajekari savo pranešime kalbės apie geresnę teisėkūrą ir taip pat atsižvelgs į proporcingumo aspektus. O dabar norėčiau paprašyti sugrįžti prie 21 darbo tvarkės klausimo. Kolegė Tain šalia manęs ir ponė Lichtenberg atvykusios į posėdį, sveikinu jas ir mes e, aptarsime teisinės nuostatas, kurios yra susijusios su vaikų teisėmis Europoje, su, vaikų, su, su įvaikinimo e, problemomis. Laura Martinės Mūra atvyko taip pat iš Hagos e, privatinės tarptautinės teisės konferencijos. Taip pat Geoffrey Shannon ir Kerstin Needhammer Jurgens, kuri yra vaikų teisių specialistė, o po to suteiksime žodį ir kolegiai Lichtenberg ir be to Andželylį suteiksime žodį, kuri buvo ankstesnė koordinatorė atsakinga už vaikų teisų klausimus šiame parlamente. Dabar norėčiau suteikti poniai Tain žodį, kad jinai informuotų apie šią temą. Ačiū pirmininkė. Žinoma, vaikų grobimas yra Labai mocinga tema ir labai svarbi tema, kadangi tokių atvejų pasitaiko labai daug. Gruodžio praėjusiu metu rugsėjo mėnesį parlamentas paskelbė rezoliuciją, kurioje buvo kalbama apie tai, kad labai sunku tarptautiniu mastu įvaikinti buvo minimos ilgos procedūros ir dideli kaštai ir todėl buvo iškeltas klausimas, ar nevertėtų įvaikinimo teisės bent dalinai arba plačiau harmonizuoti. Be to buvo konstatuota, kad pasitaiko atvejų vis mažiau, kai iš kitų valstybių tėvai įvaikina vaikus. Aš prisimenu tuos laikus, kai kalvodama apie savo valstybę, kai vokiečiai įtėviai įvaikindamo vaikus iš Rumunijos. Vokietijos buvęs federacinis kancleris Šrioderis, kuris e, su savo ketvirtąją žmona įvaikino du vaikus iš Rumunijos, būdami jau pakankamai solidaus amžiaus labai apgailestautina, kad nesant tam tikrų ribojimų tam tikrose valstybėse, kitos valstybės pasinaudoja tokia įvaikinimo galimybė gyvenantys e, turtingesnėse valstybėse. Jeigu tėvai atiduoda savo vaikus įvaikinimui, visų pirma, jie turėtų būti auginami savo valstybėje, savo kultūrinėje aplinkoje, nors mes gyvename Europoje, bet vis dėlto tarp valstybių narių yra pakankamų skirtumų. Todėl aš nesu tokių harmonizavimo siūlymų e, pritarėja. 1993 metais buvo priimta Hagos konfer, konvencija Tačiau kitas dalykas, kurį norėčiau paminėti, tai yra įvaikinimo procedūros ir dokumentai. Šią temą turėtume domėtis. Aš, e, būdama parlamento LGBT grupės, darbo grupės narė, Puikiai žinau, kad įvaikinus vaikus reikėtų pasistengti, kad vaikai patektų į darželį, į mokyklą, tačiau valstybė, kuri priima įvaikintą vaiką, dažnai nepripažįsta dokumentų ir tada negalima vaiko įregistruoti vaikų darželėje, mokykloje, tai pasitaikydavo ir Vokietijoje ir kartais netgi būdavo abejojama vaiko tapatybė, kadangi iš dokumentų nebuvo aišku, kokią pilietybę dokumentai suteikia vaikui. Todėl dažnai tenka, kad e, e, apsiriboti, apriboti keliones, neturint e, pilietybės, negalima su tokiu vaiku keliauti ir taip toliau. Taigi, pradžioje reikia e, galvoti apie tai, kaip pripažinti kitoje valstybėje išduotus įvaikinimo dokumentus. Tai yra svarbiausia problema, aktualiausia problema, e, daug svarbesnė negu ES įvaikinimo teisės harmonizavimas. Dėkuoju kolegiai Tain. O dabar suteiksime žodį pirmąjį ekspertį Laura Martinės Mora. Ačiū pirmininkė, labas rytas, ponios ir ponai. Dėkuoju, kad pakvietėte dalyvauti šiame svarstyme. Hagos privatinės apnės teisės konferencijos vardu. Aš norėčiau pakalbėti apie 93 metų konvenciją dėl vaikų, dėl įvaikinimo. Aš paaiškinsiu tos konferencijos tikslus, paaiškinsiu, kokia dabar situacija, kokie iššūkiai tenka pastaruoju metu. Ir baigdama savo pasisakymą aš pakalbėsiu apie tarptautinių priemonių naudą ir privalumus. Turiu omenyje pirmiausia, Hagos konvencija. Kalbant apie tarptautinės teisės normas, nurodau pirmiausia Junktinių tautų konvenciją dėl vaikų teisių. Prie šios konvencijos prisijungia visos valstybės, ES valstybės narės. Šioje konvencijoje yra numatomos pagrindinės nuostatos dėl įvaikinimo. Viena nuostata yra, kad pirmiausia reikia atsižvelgti į vaiko interesus įvaikinant kadangi įvaikinimas yra atliekamas vaiko labui, o ne šeimos labai. Bet tu 93 metų, bet to konvencijoje yra sakoma, kad tik komedinkos institucijos gali įforminti įvaikinimą. Jungtinių tautų konvencija yra labai plataus pobūdžio, todėl vėliau buvo nuspręsta 93 metų Hagos konvenciją priimti ir ten yra numatytos patiksintos procedūros ir yra įvesti papildomi saugikliai. Apie juos kalbėsiu vėliau. Taip pat norėčiau nurodyti Europos konvenciją dėl vaikų, dėl įvaikinimo 67 metais priimta ir 2008 metais e, papildyta. Dabar šioje e, konvencijoje dirba septynios valstybės. Ji užtikrina, kad valstybių įstatymai atitiktų kitos šalies įstatymus. Ir šią konvenciją yra siekiama harmonizuoti tam tikrus teisinius įvaikinimo aspektus 93 metų Hagos konvencija siekiama nustatyti minimalius įvaikinimo procedūrų standartus. Pirmiausia, norėčiau priminti, koks tos konvencijos taikymo tikslas. Ta konvencija yra taikoma tik tai tarptautiniams įvaikinimams, ne įvaikinimams vienoje valstybėje. Tai vadinasi, vadinama tarp valstybė vertybiniu įvaikinimu. Jeigu, sakykim, vaikas gyvena e, Lenkijoje ir jeigu jis būtų įvaikinimas į Prancūziją, tai po įvaikinimo procedūrų Lenkijoje vaikas turėtų persikelti į Prancūzija. Taigi įprastinė gyvenamoji vieta yra lemiamas faktorius, sakykime, galbūt Prancūzijos arba Italijos pora gyvenanti Prancūzijoje nulemtų vaiko judėjimo kryptį. Aš sakiau, kad tikslas yra sustiprinti e, jungtinių tautų vaikų apsaugos principus, taip pat numatyti minimalius reikalavimus vaikams apginti ir taip pat siekiama apginti šeimos ir įtėvių šeimos interesus. Be to yra siūloma e, automatiškai pripažinti dokumentus, kurie parengti pagal konvenciją. Sakykime, jeigu įvaikinimą iš Ispanijos į Braziliją ir tuomet, jeigu vaikas turėtų grįžti į Ispaniją dar kartą, tai dokumentai turėtų būti pripažinami. Ši konvencija taip pat sustiprinta e, galimybės e, e, įvaikinti ir taip pat užkėta kelią korupcijai, dokumentų padirbinėjimui ir kit, padeda išvengti kitus tas problemas. Be to, šią konvenciją yra numatomas automatiškas uh, įvaikinimo pripažinimas visose konvenciją pasirašusiose valstybėse. Tas faktorius yra labai svarbu, kadangi tarptautinis įvaikinimas pagal konvenciją reikštų, kad jis turi būti pripažįstamas kitose valstybėse. Dabar konvenciją įgyvena 90 valstybių ir tai reiškia, kad vaikui yra sukūriamas papildomas E, tikrumas ir taip pat daug garantijų yra suteikiama šeimoms. Taigi dabar nereikalingos papildomos pripažinimo procedūros e, valstybėje, į kurią vykstama ir arba dar vienoje sekančioje valstybėje. Anksčiau to nebūdavo. Taip pat konvencija užtikrina, kad tarptautiniu mastu vaikai įvaikinti gali uh, E, išvykti ir grįžti į tą e, valstybę, į kurią jie yra įvaikinti. Tai reiškia, kad vaikai po įvaikinimo su savo šeima gali keliauti. Anksčiau taip nebūdavo ir jisai dažnai, vaikas dažnai negalėdavo grįžti kartu su šeima į e, primančią valstybę. Anksčiau netgi šeimos turėdavo persikelti gyventi kitur dėl to, kad vaikui buvo neleidžiama grįžti atgal po kelionės į priimančią valstybę. Matote šiame žemėlapyje oranžinė spalva, nurodytos visos konvencijos valstybės narės, jų yra 90, Fidži, Ruanda, Juotkalnyje, taip pat žada prisijungti prie šios konferencijos ir naujų valstybių rengiamasi priimti, bet to ir iš Afrikos žemynų valstybių yra pakankamai daug šioje konvencijoje. Azijoje, Latinų Amerikoje valstybių galbūt mažiau yra prisijungusių konvencijų, bet Afrikos valstybių vis didėja. Jeigu pažvelgtume į šią lentelę, tai matytume, iš kokių valstybių yra įvaikinami vaikai. Dešimt pagrindinių valstybių nurodyta, o 2011 metais konvencijos narės buvo tik tai penkios iš šių valstybių. Tai kelianti nerimą informaciją, kadangi tik tai pusę valstybių kurios, iš kurių dažniausiai vaikinami vaikai, yra prisijungusios prie konvencijų jos. Matote, kad įvaikinamų vaikų tarptautinių mastų skaičius mažėja, kadangi valstybėse yra skiriama didesnė parama e, šeimoms, tačiau reikėtų pripažinti, kad vis dėlto tos tarptautinio įvaikinimo priemonės ne, nelėmė pagrindinio vaidmens. Pavyzdžiui, Kinijoje ir sumažėjo tarptautinių įvaikinimų skaičius ir padidėjo vietos įvaikinimų skaičius. Kai kurios valstybės tiesiog yra paskelbusios moratoriumus maro, vai, tarptautiniam įvaikinimui, kadangi pasitaiko vaikų išnaudojimo atveju. Pavyzdžiui, Kambodža, Gvatemala arba e, Rumunija ir Haiti ir Etijopija numato tokias priemonės. Šią konvenciją yra siekiama padėti šioms valstybėms kovoti prieš vaikų išnaudojimą ir kovoti su e, nelegaliu įvaikinimu. Dabar aš norėčiau pakalbėti apie įgyvendinimo iššūkius. Pirmasis iššūkis yra tai, kad konvencija turi būti įtai, įgyvendinama tinkamai. Aš kalbėjau, kad prie konvencijos prisijungė 90 valstybių. Svarbu neprisijungti prie konvencijos, bet tinkamai įgyvendinti jos nuostatas. Kitaip jos nepasiek savo tikslų. Vienas iš iššūkių yra vaikų apsaugos principo įgyvenimas valstybėje narėje. Jeigu to nebus, tai tuomet subsidirumo principo nebus pasiekta tarptautinio įvaikinimo kontekste. Bet to reikia tinkamai vykdyti procedūras, jas reikia spartinti. Tai reiškia, kad reikia veikti labai greičiai pagal situaciją ir valstybės narės turi įgyveninti tokias procedūras, kurios leistų pasiekti konvencijos tikslų, nevėluoti ir nedaryti žalos vaikui. Vienas iš svarbiausių klausimų tarptautinėme įvaikinėme yra užtikrinti pusiausvyrą tarptų pastangų biologiniai šeimai, kuri yra pasiryžusi atiduoti savo vaiką įvaikinimui ir taip pat užtikrinti tinkamą įforminimo laiką tai šeimai, kuri yra nusiteikusi įvaikinti. Valstybės turi užtikrinti, kad uh, tos šeimos, kurios įvaikina vaikus, turėtų galimybę priimti vaiką, kad vaikas būtų teisėtai įvaikintas. Be to, tėvai turi būti informuoti apie įvaikinimą, jo esmę ir jos pasiekmes. To dar nedaroma Kai kuriuose valstybėse kartais vaikai, tėvai galvoja, kad tai yra tas pats, kaip vaiką išsiųsti studijoms ir kad vaikas galbūt toliau palaikys šeimininius santykius su tėvais. Tai dėl to iškildavo problemų su tokiams valstybėms kaip Nepalas ir kitomis. 2011 metais buvo priimtas pranešimas apie tarptautinį įvaikinimą ir ten buvo iškelta e, e, tas klausimas, kokio amžiaus vaikai gali būti e, skirti įvaikinimui. Tačiau ta problema turėtų būti parengtas procedūras turi būti parengtas iš anksto, bet to galėčiau pateikti ilgą tokių iššūkių klausimą, aš jų visų neminėsiu, paminėsiu tai keletą, norėdama pasakyti, kad e, e, e, įvaikinimo agentūros turėtų būti tinkamai akredituotos ir tinkamai atrinktų vaikus įvaikinimui. Aš kalbėjau apie problemas ir sakiau, kad įvaikinimo kaštai didėja ir e, kyla problemų įtėviams, kadangi nėra pakankamo skaidrumo, nurodant išlaidas. Taip pat reikėtų pakalbėti ir apie tai, kaip apsaugoti e, vaikus ir šeimas kad būtų diskutuojama įvairiuose formuose apie įvairiausias iškylančias problemas. Be to, norėčiau paminėti tam tikrą naudą ir rezultatus, kuriuos atnešė konvencija. Gyvendant konvenciją buvo padarytas visas šitas įvaikinimo procesas e, saugesnis, ir taip pat buvo sumažintas pavojus, kad bus piknaudžiaujama įvaikinimu arba prekiavimu vaikais ir taip pat buvo užtikrinama tinkamesnė rūpyba vaikais ir be to buvo sumažintas spaudimas gaunančiai valstybei, primančiai valstybei iš akredituotų tarnybų, kad tie vaikai būtų tiekiami kuo sparčiau, kabutėse. Svarbu, kad buvo vis labiau atsižvelgiama į vaikų interesus ir buvo veiksmigiai reguliuojamas, reglamentuojamas tarptautinis įvaikinimas ir tai reiškia, kad e, susidarė tam tikras pasitikėjimo tinklas tarp agentūrų ir įvaikinančių struktūrų. Jeigu jūs norėtumėte daugiau informacijos apie konvenciją, jūs galėtumėte pažvelgti į mūsų gerosios praktikos e, pavyzdžius, kurie yra nurodyti mūsų internetinėme tinklapyje. Dėkoju uždėmesi, man bus malonu atsakyti visus jūsų klausimus. Ačiū, ponia Martinės Mora. Toliau norėčiau suteikti žodį ponai Geoffrey Shannon, Airijos atstovui. Good morning. Labadiena. Norėčiau padėkyti, padėkoti komitetui už galimybę kreiptis jūs šiandien ir kalbėti apie tarptautinius įvaikinimus. E, aš vadovauju e, Airijos įvaikinimo agentūrai, turiu noriu pabrėžti, kad šios dienos mano pastabos yra e, mano asmeninės pastabos ir jos neat, neatspindi nei Airijos valstybės, nei mano agentūros nuomonės ir mano patirtis yra susijęs tai, kad aš esu, turiu mokslinį laipsnį šioje srityje ir taip pat aš parengiau e, naujas gairės e, dėl Europos Sąjungos įbėginimo konvencijos, tai yra dėl apie tos konvencijos, apie kurią kalbėjo Laura. Ir praėjusią savaitę, kaip šitos agentūros vadovas, mes surengiau konferenciją, kurioje dalyvavo 10-24 valstybės narės ir kalbėjimą apie Hagos konvenciją dėl privatinės tarptautinės teisės, tai suteikia mums galimybę nustatyti, kokios yra problemos dabar egzistuojančios šioje srityje, tai yra tarptautinėse vaikinimuose. Ir norėčiau pirmiausia pradėti nuo to, kad aš pritariu ponas Stein. Tai, pažiūroms, dėl tų didžiausių iššūkių, kurios, e, su kuriamis susiduria Europa, veikinimo srityje visų pirma pripažinimo klausimas ir taip pat e, šitą pripažinimo problemą tęsiasi, neišspręsta, nesvarbu, kad yra priimtos Hagos priemonės ir toliau kitas dalykas yra, kiek pinigų yra išleidžiam tarptautiniams veikinimams. Taigi galime Aš parengiau prezentaciją, kuri visų pirma e, nurodo, su kokiamis problemomis susiduria e, šeimos esant tarptautinį vaikinimo atveju. Tai šeima, kuri siekia tarptautinį vaikinimą, pirmas klausimas, kuris iškyla, tai ar man bus perduotas e, vaikas, ar aš užmėgsiu su juo emocinį ryšį, ar vaikas bus sveikas, ar vaikas užmėgs emocinį ryšį su manimi, ar įvaikinimas bus pripažintas. Tai yra pagrindiniai dalykai, apie kuriuos norėčiau kalbėti. Ir jeigu yra argumentų dėl ES teisės aktų, kurie reglamentuoja tautinis įvaikinimus, tai jie turėtų padėti lengviau pripažinti tarptautinius įvaikinimus. Aš manau, aš kalbu kaip turintis patirties ir dalyvavęs tarptautinių įvaikinimų procesuose ir vadovau agentūrai, nu, vadovauju agentūrai nuo 2007 metų. Aš matau praktinius e, sunkumus, kurie iškilo šioje srityje ir be to prieš tai aš buvau teisininkas ir aš e, matau situaciją iš abiejų perspektyvų, iš reglamentuotų ir perspektyvos, kurie siekia subalansuoti prieštaraujančius interesus ir taip pat iš šeimų perspektyvos. Taigi toliau periname, kokie yra, kokie yra netikrumai, kas, kas yra neaišku. Tai e, visų pirma, to netikrumo negalima išvengti, negalima pašalinti, bet galima šiek tiek sumažinti. Sumažinti didesnių skaidrumų sistemoje, tęsti tyrimus. Ir m, mm, turėtų būti naujas projektas, kuris apibūdintų geriausias praktikas ir skatintų jas. E, reikėtų taip pat skatinti vienybę, taikant vieningesnius įvaikinimo principus, vieningesnę procedūrą ir pasiekmes e, po įvaikinimo įvaikinimo atveju, tai tik, tikrai laikas, labai emocingas laikas, didžiulis streso laikotarpis. Ir um, įtėviai, įtėviai gali kurį laiką netgi negalėti priimti objektyvių sprendimų. Ir e, kai yra tokia sąranga, kalbos sąranga, tai tik reikia apie tai pagalvoti ir e, kreiptis tiek greitutotis institucijas. Jos turi potencialą, jos gali vaidinti labai naudingą vaidmenį, padedant busimiems įtėviams e, perėti šituos e, tarptautinio vaikinimo procesus. Taip pat reikia per pastaruosius keletą metų labai pasikeitė geografija, pasikeitė priimančios šalis ir įvaikinimo šalis. Reikia vėlgi atžvelgti į tuos iššūkius, kai busimi įtėviai e, turi pasirinkti šalį ir kaip šios priemonės galėtų padėti būtent įtėvių poroms. Procesas labai sudėtingas, jie apsunkina vairius reikalavimai, šalių reikalavimai ir reikia tikrai tų akredituotų institucijų kaip Laura, Laura minėjo, tikrai reikia turėti labai aiškės taisyklės, kurios numatytų ir reglamentuotų akredituotas įstaigas. Toliau valstyb, tėvai važiuoja į kitą valstybę, jie yra toli nuo namų, toli nuo savo, nuo savo gimtosios šalies, teisinės sąrangos, yra skirtinga kalba, skirtingi, skirtinga kultūra ir taip toliau. Kai kuriems poroms tai tikrai labai sunku. sunku sunku e, užmėgsti tą ryšį ir kaip šitą klausimą spręsti. Kai kuriems e, įvaikinimo procesas pasideda tuo, kad pora keliauja į kitą šalį ir ji turi grįžti kol bus baigtas įvaikinimo procesas ir tada nutrūksta ryšys su vaiku, kaip tai išspręsti. Toliau e, įstaigos institucijas turi priimti labai sunkius sprendimus. Į įvaikinimo šalyje kilę e, klausimai, tai ar vaikas e, prisiriš prie įtėvių. Čia yra proceso dalis ir jeigu mes to neišsiaiškinsim, tai tikrai gali būti labai lab, blogų mm, pasiekmių, gali būti nutrūkti įvaikinimo procesas. Apie tai nebuvo pakankamai kalbėta, bet tai yra esminis klausimas. Toliau kalbos kultūros klausimas vėl ir vėl iškyla, kadangi vaikas e, kurį galima įvaikinti, yra šiek tiek vyresnis vaikas ir vaikas gali nemokėti būsimų įtėvių kalbos. Ir taip pat įveikinimai tarp įvairių rasių vėlgi iškyla. Rasizmas jau nebėra toks klausimas, bet vis dėlto tai yra pakankamai didelis iššūkis. Pinigai įvaikinime taip pat yra labai svarbus. Kaip galime rasti pusiausvyrą, užtikrinant, kad pinigai netampa uh, įvaikinimo proceso dalimi iš vienos pusės, o iš kitos pusės, kad žinoma, humanitarinė pagalba, jos negalima regla, ignoruoti, ypač besivystančiose šalyse, kur reikia tikrai užtikrinti vaiko apsaugos sistemą. Toliau po įvaikinimo. Įvaikinimo registravimas yra nepaprastai sunkus klausimas, didžiausias klausimas pusim perspektyviems įtėviams. Toliau e, sveikatos klausimai, baisės alkoholinis sindromas iškyla, toliau įvaikinimų e, pas, pasikeitimas nuo uždaros prie atviros sistemos pereinant ir, kaip sakiau, pagrindiniai iššūkiai tai yra informacija ir atsekamumas. Kai yra, e, vaikai patenka naują socialinę aplinką, kai e, yra galimybė e, pasinaudoti žiniasklaidos priemonėmis, socialiniais tinklais ir baigus užmėgti ryšį su biologinė šeima. Toliau teisiniai klausimai. Europos e, Sąjungoje reikia didesnės vienybės. Bet, kurio, bet kurias priemonės turi atsižvelgti į geriausius, didžiausius vaiko interesus. Ir Hagos konvencija būtent tai ir daro. Toliau, konsensusas dėl priimtino įvaikinimo, tai galėtų būti priimtinas instrumentas ir reikia parengti vis, vieningas taisyklės visose valstybėse narėse, nes taisyklės pateikia įvaikinimą ir toliau e, suderinti valstybių narių nacionalinę teisę. Vėlgi tai reikia apsvarstyti toliau e, priemonės taikymas rytis, ar tai galima apsiriboti vaikais iki 18 metų, vėlgi reikia svarstyti. Toliau e, priemonė turėtų numatyti minimalius standartus, tai yra normatyvinius e, minimalius standartus ir numatomumą, kaip, kaip e, šeimos galėtų vykdyti tarptautinius įvaikinimus, tai yra keliauti per sieną. Taigi, kaip ir sakė, anksčiau kalbėjusi kolegija, tai tikrai reikia atsakomumą ir informaciją užtikrinti. Toliau pritariu Hagos konvencijai, kurios tikslas yra reglamentuoti e, tarptautinius įsivaikinimus ir e, čia ne vien tik tai klausimas, kad reikia palengvinti tarp valstybinius įsivaikinimus, tačiau reikėtų skatinti juos taip, kad geriausiai būtų apsaugoti vaiko interesai kai e, Hagos sukurta sistema yra e, į būsimų įtėvių vertinimas, vaiko perdavimas, toliau e, imigracijos leidimas, įvairūs e, kiti leidimai. Čia vėlgi yra aiški teisinė sąranga, aiškus žingsniai nustatyti ir bet kokia nauja priemonė turėtų papildyti šitą procesą. Toliau susijimo procesas, tai vėlgi su, susijęti e, vaiką su būsimais tėvais toliau. E, sutikimas turėtų būti į sutikimą įrodymas, sutikimas turi būti laisvai duodamas, o ne priverstas arba neskatinamas e, apmokėjimų pinigais ir paskui neatšaukiamas. Toliau nesusituokusių tėvų poziciją. To nereglamentuoja Hagos konvencija, nes tokusios poros yra labai pažeidžiamas, ypač e, tarp valstybinėse e, įvaikinimuose. Tai tikrai reikia apsvarstyti šį klausimą. Toliau informacija ir atsiekamumas, vėlgi naujas, nauja priemonė turėtų e, nurodyti, kaip yra skaidžiama informacija. Vėlgi tai labai svarbu vaikui, kad yra išsaugota informacija ir prieiga prie informacijos apie vaiko kilmę to tikrai negalima nepaisyti. Toliau subsidiarumo principas yra vėlgi vienas didžiausių iššūkių vaikinimo šalyje. Praėjusią savaitę buvo susitikimas ir buvo apie tai daug kalbama, reikia pripažinti, nes reikia užtikrinti, kad būtų dedama pakankamai pastangų ir būtų pratingos pastangos susijęti vaiką su vaikinimo šalimi kad tikrai reikia daryti viską, kad vaikas e, gerai jaustis naujoje šalyje. Toliau, ne vien tik tai praktinės problemos. Tai yra e, situacija, kur vienos valstybės pilietis grįžta į kilmės šalį ir į, registruoti įvaikinimą. Įvaikinimai pripažįstami į e, porai, jeigu yra pora arba individus tėtis gyveno toje šalyje, kur vyksta e, įvaikinimas. Bet ką reiškia nuolatinė gyvenamoji vieta? Viena, aš tikrai turiu e, daug patirties šioje srityje, bet e, tai tikrai yra, reikia nustatyti, kokia yra nu, nuolatinė gyvenamoji vieta, bet tikrai tai didžiulė problema įveikinimo atveju. Aš reguliariai turiu, su pra, praktiniu lygmenį susiduriu su šitą problemą, tai nuspręsti, kur yra nustatyta nuolatinė gyvenamoji vieta. Taigi čia aš e, nurodau, kas yra pagrindiniai dalykai. E, nuolatinė gyvenamoji vieta reiškia, kad yra ten toje vietoje gyvenama atitinkama laika. Ji turi būti nustatyta savarankiškai ir e, atitinkamas valstybės pilietis turi nurodyti, nu, Mm, kad ten vyksta tikrai jo mm, nuolatinė veikla. Pirmiausia, trukmė, sąlygos ir priežastys, dėl ko reikia pasilikti atitinkamoje valstybėje, kurioje tvirtinama asmo turintis nuolatinę gyvenamąją vietą, mm, ten, e, ten buvimo stabilumas, reguliarumas ir socialiniai ryšiai, pavyzdžiui, būstas ir panašiai. Tai tikrai e, e, didelių problemų keliantis klausimas, ne vien tik tai tarptinių vaikinių atveju, bet apskritai vaiko apsaugos atveju. Taigi, mm, sunku priimti teisės aktą šitokiu, šitokiu atveju. Čia apima ne vien tik tai vaikinimo valstybė, bet ir kitas valstybės. Toliau kiti teisiniai klausimai. Aš žinau, kad man trūksta vaiką, taigi kas gali vaikinti. Sunkus klausimas, mes šią savaitę apie tai kalbėjome būtų labai naudinga, kad ES tai būtų priemonė e, nurodanti aiškės ribas. Laura nurodė faktą, kad e, Hagos e, konvencija išsprendė šį, šią problemą. Aš manau, kad ne, nes kai kuriuose valstybėse yra kitokia praktika. Ir mm, počiaris į pripažinimą neatitinka konkrečios valstybės nuolatinės politikos ir kaip tai išspręsti. Ar turėtų būti vaikintojo įtėvio minimalus amžius nustatytas, ar Europos e, įvaikinimo konvencija nurodo laiką tarp 18 ir 30 tai yra, yra maksimalus e, amžiaus, tai vėlgi nauja priemonė tai turėtų atsižvelgti. Aš manau, kad reikėtų išvengti privačių sutartinių vaikinimų. Taigi čia tikrai yra um, vis dėlto įvaikinimą turi vykdyti atitinkama institucija arba atitikamas jurisdikcijos teismas. Toliau paskesnio įvaikinimo galimybė turėtų būti e, išvengta, kad vaikas neturėtų daug, daug tėvų. Toliau konsultavimas su vaiku per pastarosius daug metų dinamika pasikeitė, siekiant užtikrinti, kad vaikai būtų išklausyti, e, nes vaikai yra pagrindinė suinteresuota šalis ir reikia užtikrinti, kad vaiko nuomonė būtų išklausyta. Taigi, tai atsižvelgta pačiu paskutinėje konvencijoje. Toliau nutrūkęs įvaikinimas. E, apie tai reikėtų irgi atsižvelgti toliau. Pein kalbėjo apie įvaikinamą vaiko tautybę. Tai čia vėlgi yra iššūkis, nes yra galimybė, kad vaikas gali tapti asmenį be pilietybės, tai jis patenka iš vienos jurisdikcijos į kitą jurisdikciją. Vėlgi šitą klausimą tikrai reikia tinkamai išspręsti, nes pilietybė yra labai, e, tautybė yra susijusi su pilietybė ir tai turėtų apimti naujoje priemonė. Toliau, patėvių įvaikinimas. Toliau įvaikin, kai vaikina į užsienio piliečiai, jie irgi galėtų pasinaudoti ES priemonę. E, šiuo atveju tai toliau surgatinė tėvystė. Vėlgi vienas iš tokių klausimų, kad kai tarptautiniai įvaikinimai turėtų veikti vis problemas, kurios su kyla dėl to, kad nėra teisės aktų surgatinės tėvystės srityje. Ir reglamentavimas spragos e, sukelia labai nepalankės pasiekmes. ES e, e, priemonė turėtų nustatyti minimalius standartus ir vaikas, vaikui yra užtikrinami namai. Tai svarbiausia, kad procesas turėtų būti nukreipęs į vaiką. Viso centre yra vaikas. Dėkuoju Jums. Ačiū, ponė Šanonui. Dabar norėčiau sutikti žodį ponė Lichtenberger, kad jinai pristatytų antrąją mūsų diskusijų ir klausimų dalį. Ačiū, kaip jau kolegė pasakė, antroji dalis yra skirta daugiau emociniai temai. Ir emociškai daug labiau sudėtingesnė Tačiau bet kokia atveju susijusi yra su pirmosios dalies e, tema. Mes per pastaruosius 50, 50 metų Europoje išgyvename didžiulį pokytį e, vaiko teisų srityje. Na, tas e, dominavimo principas, kad vaikas priklauso tėvams, nes Vokietijoje anksčiau vaikas buvo tarsi tėvų priklausinys, nes buvo netgi toks, tokia apibrieštis naudojama kaip tėvų valdžia. Tai to dalyko nebėra. Ir būtent tokiose situacijose, kaip pavyzdžiui, tėvai išsiskiria ir vyrauja įvairios arba skirtingos koncepcijos, kurios, pats, e, kurios apibrėžia vaiko teisės, tokiu atveju kyla problemų. Todėl būtina turėti vaiko teisų katalogą, kad jo būtų apibrėžiamos mūsų dabar aptariamos problemos. Pirmiausia, tai mes turime įsisamoninti, būtent kalbėdami apie vaiko teisės. Anksčiau pirmiausia, anksčiau e, suaugusiai ginčydavosi dėl nusavybės teisų į vaiką. Čia aš jau šiek tiek perdėdu. O dabar kalbama apie vaiko gerovę. Ir dabar mes patenkame kaip tik tai tokią sudėtingą e, sferą, tarsi į minų lauką. Įsivaizduokite, tėvai skiriasi, emocinė būsena įtempta. Ir kartais e, būna taip, kad tos senosios koncepcijos, senas supratimas, kuris jau e, buvo praktiškai išnaikintas, vėl atgimsta. Tai nusavybės teisė į vaiką vėl atgimsta. Taigi, Hagos konvencijoje dėl vaikų grobimų, kaip tik tai ir numatomas atitinkamas e, e, situacijos, kuriuose būtų galima labiau atkreipti dėmesį į vaiko gerovę. Ir labai svarbu, ir mums taip pat turėtų būti svarbu, kad kuo daugiau e, valstybių, apie kurias žinoma, kad ten vyksta įvairių konfliktų, būtų galima geriau išspręsti problemas susijęs su vaiko grobimu. Ir tam reikia, žinoma, naudoti tarptautinius mechanizmus, Hagos konvencija. Taigi toks yra reikalavimas. ES daug nuveikia, kad pritrauktų daugiau partnerių ir sąjungininkų, spręsdama tas problemas susijusias su vaiko grobimu tose valstybėse, ypač kuriuose ten e, vyksta daugiausia tokių dalykų. Tai yra aštuonios valstybės, su kuriamis mes, su kuriamis mes bandome sukurti tokią situaciją, kuri e, padėtų lengviau išspręsti atitinkamas problemas konfliktinėse situacijose. Deja, ir aš labai apgalėstauju dėl to, kyla kompetencijų konfliktas. Mes jau ilgai diskutuojame apie klausimą, tai kad būtent valstybės narės e, nenori pripažinti tų pokyčių, kurie yra patvirtinti Lisabono sutartyje, tai būtent nenori atsisakyti savo kompetencijos ir neleidžia mums žengti tolimesnio žingsnio, kad mes galėtume pasirūpinti vaikais, kurie pagrobti iš tų šalių, kurios yra įtrauktos į atinkamą sąrašą. Situacija kelia susirūpinimą ir liūdėsi, nes kai kuriuose valstybėse mes labai stengiamės, e, stengdami jas pritraukti arba patraukti į mūsų pusę. Ir Ir jeigu valstybė nepripažįsta tos e, naujos e, e, sutartinės situacijos, jos priešinasi dabartiniams pokyčiams, tokiu atveju dramatiškos situacijos susijusios su vaikų teisų pažeidinėjimu praktiškai yra neišsprendžiamas. Ir reikia pasiekti, kad valstybės narės pasiūsų signalą. Uh, kad e, žengiame toliau apsaugant vaikus ir ES e, teisingumo teismas taip pat turėtų pasakyti savo aiškę nuomonę. Aš esu suinteresuota tuo, kad mes per atinkamą laikotarpį mes sutartume ir rastume bendrų sprendimų arba rastume galimybių ieškoti tokio sprendimo, kad išspręstume tas konfliktinės situacijas susijusias su vaikais ir tėvais, būtent kai yra pagrobimi vaikai. Taigi, aš norėčiau pasakyti, kad čia e, neturime ginčytis dėl kompetencijų skirtumų, o turime ieškoti sprendimo. Ačiū, ponė Lichtenberger. O dabar pat e, suteiksiu žodį e, mūsų ekspertiai, ponė Kerstinytė Marija Jurgens. Ačiū už kvietimą, ponė pirmininkė. Aš kalbėsiu šiuo atveju, kaip jūs jau sakėte, kaip ekspertė, kaip advokatė, kuri dirba e, tarptautinės šeimos teisės srityje 20 metų, ypač e, vaiko grobimo e, bylose. Aš aktyviai dirbau. Ir aš dirbu būtent toje valstybėje, kurią minėjo ponia Lichtenberger, tai būtent Rusijos federacijoje tai yra viena iš pastarųjų valstybių, kurios ratifikavo Hagos konvenciją, tai vaikų, vaikų, vaikų grobimo konvenciją. Taip, ir čia būtent ir kyla tas ginčas dėl kompetencijų pasidalymo. Aš apie jį taip pat pasakysiu porą žodžio. <laughs> Iš esmės aš nelabai išmanau, kaip naudotis e, PowerPoint prezentacijomis, todėl skaitysiu viską iš lapo. Faktas yra tas, kad beveik 90 valstybių ratifikavo 80 e, metų Hagos konvenciją. E, čia yra vienas iš džiaugsmingiausių momentų, tai ne tik todėl, kad tų valstybių yra daug, bet ir todėl, kad e, Hagos konvencija e, daugumoje tų ratifikavusių valstybių yra tinkamai gyvendinama. E, ir pirmiausia, žinoma, ES valstybėse narėse. Vadinasi, konvencijos tikslai yra pasiekti, ypač prevencinėje srityje. Galima sutrukdyti, pagrobti vaiką tiesiog remiantis konvenciją ir įspėja tėvus dėl to, kad negalima pervežti vaiko iš, vien, iš vienos konvencijos šalies į kitą. Teismų koncentracija. Taip pat yra tinkamas, tinkamas sprendimas, tai reiškia, kad yra specializuoti teismai, kurie sprendžia tos vaikų grupimo klausimus. Tai prisidėjo prie to, kad procesas vyksta daug greičiau, ypač ES valstybėse, ir teisėjai turi atitinkamų žinių, žino, kaip spręsti atitinkamas bylas. Ir e, Haga, Hagos konvencija naudoja kaip vieną iš e, teisinių priemonių, kuri padeda išspręsti tėvų problemas. E, Briselis 2 reglamente buvo pateikti pakeitimai ir patikslinimai, kurie iš tiesų daug prisidėjo, kad būtų pagerinta situacija. Taip, procesas teisme paspartėjo beveik visose e, e, konvencijos šalyse. Ir Vokietijoje yra beveik susidarius tokia situacija, kad praktiškai byla išsprendžiama pirmoji instancija per penkias savaitės. O, o tai antroji instancija, jeigu dar sprendžiama byla, tai, tai sakykime, po e, ieškinio patikimo 8 aš, savaitės užtrunka, tai yra pora mėnesių. Kitas dalykas tai yra a, vaikų išklausimas, tai yra, a, tai yra a, taip pat viena iš a, pareigų nustatytų Pragos, e, tai, a, e, Hagos konvencijoje, tai, e, nes į vaikus taip pat reikia žiūrėti rimtai, jų nuomonės taip pat reikia pas, paklausti. Taigi tai reiškia su vaiku kalbamasi būtent pagal konvencijos nuostatas. Mediacija e, taip pat e, atlieka vis didesnį vaidmenį, nors prieš keliasdešimt metų, kai aš tik tai pradėjau veiklą šioje srityje, tai buvo praktiškai e, nesuprantamas dalykas ir nepriimtinas. Taigi e, ta mediacija arba sutaikinimo e, būdas e, padeda išspręsti problemas per, per ypač trumpą laiką, pavyzdžiui, savaitgalį sustinkant arba keliomis dienomis. 13 straipsnis konvencijos nurodo kai kurias išimtis, kai galima negražinti vaiko į kilmės valstybę. Šitas 13 straipsnis taip pat yra tinkamai taikomas Kitas dalykas, e, sunku nustatyti dabar vaiko nuolatinį gyvenamąjį vietą, nes tėvai gali kilnoti iš vienos valstybės į kitą, e, e, judumas yra daug didesnis. ES teisingumo teisme teismų praktika padeda vietos teismams nuspręsti kai kurių apibriešių klausimą. Tačiau ne visada galima nustatyti tą gyvenamą vietą. Aš tik tai trumpą pavyzdį pasakysiu. E, e, pirmadienį e, viena iš mano kolegių buvo teisme, viename, vienoje iš mano bylų. Ir buvo aišku, kad gyvenamoji vieta buvo kitoje valstybėje norėje nustatyta to vaiko. O tačiau teismas nusprendė surinkti įrodymus, išklausyti liudininkų, ir, ir norėjo išklausyti tėvus, ar jie norėjo persikelti laikinai į kitą valstybę narę, ar e, ilgam. Tai ir buvo ištestas šitas teismo procesas. Jisai buvo vilkinamas. Tai yra viena iš didžiausių problemų, nustatant tą gyvenamąją vietą. Kitas dalykas tai yra leidimai E, leisti išvežti vaiką e, konvencijoje aišku, aiškiai pasakyta, kad jeigu yra leidžiama išvežti vaiką į kitą valstybę, tada gražinti to vaiko nebereikia. Tačiau bet kokiu atveju kartais susidurime su emocinėmis e, problemomis. Pavyzdžiui, besiskiriant tėvams, vienas iš tėvų pasako gerai, gali pasimti vaiką kitą valstybę narę, tačiau vėliau atsijima savo e, sutikimą. Na, tokiu atveju tikrinama, e, tikrinamos įvairios ryšio priemonės, kaip jie e, bendrauja tie tėvai e, ir, pavyzdžiui, elektroniniu paštu arba e, mobiliojo telefono žinutėmis e, ir nustatoma, ar iš tiesų tas leidimas buvo sutiktas teisėtai išvežti vaiką tie pakeitimai E, Bruselis 2A e, reglamente prisidėjo prie to, kad kilmės valstybė narė išlaiko savo jurisdikciją arba kompetenciją, net jeigu e, atmetamas prašymas gražinti vaiką. Jeigu, pavyzdžiui, vaikas yra išvežamas iš A valstybės narės ir, ir kitos valstybės narės, E, teismas pasako, ne, negražinsime vaiko, nes e, gali kilti jam e, psichinė arba fizinė žala gražinus, tada kita valstybė narė išlaiko savo kompetenciją, neleisdama išvežto vaiko ir per tris mėnesius tėvai gali paprieštarauti tam sprendimui, tai yra užginčyti jį ir reikalauti gražinti į kilmės valstybę tą vaiką. Tokiu būdu galima teikti informaciją tėvams, kad jie žinotų savo teisės ir galimybės, kaip jie galėtų spręsti tą problemą, kad kilmės valstybė narė vis dėlto išlaiko savo kompetenciją ir gali vis dar reikalauti, kad vaikas būtų gražinamas. Tai reiškia kilmės E, e, valstybės narės kompetencija buvo smarkiai išplėsta. Pavyzdžiui, e, buvo ir byla dėl vaiko, kuris buvo išvežtas iš Vokietijos į Ispaniją, bet čia nekalbėsiu apie šią bylą. Dar kelis sakinius norėčiau pasakyti apie savo darbą Rusijos federacijoje. Svarbu kad e, konvencijos įgyvendinimas konvencijos šalyse būtų tinkamas. Tai reiškia, e, turi būti e, centrinės įstaigos sukurtas, o kurius ne, ne tik logistiniu požiūriu tvarkyti tas bylas ar prašymus, bet ir kad jų personalas būtų tinkamai apmokytas. Ir be to reikia įtraukti ir visuomenę į šį procesą. kad e, visuomenė taip pat galėtų susipažinti su konvencija ir paremti tą konvenciją. Ir, e, ir ne tik senose e, konvencijos šalyse, bet ir naujose. Kiek aš žinau, yra kartais sudėtinga įgyveninti konvencijos nuostatas. Ir visuomenė priima jas neįtin nori. Tokiu atveju sprendžiant, pavyzdžiui, klausimą ne dėl vaiko tautybės arba pilietybės, o dėl jo gyvenamosios e, vietos, tad, tada e, kyla nesusipratimo. Net ir senosios e, konvencijos šalis susiduria su problemomis, pristatydamos visuomeniai šitą naują koncepciją, tai būtent nuolatinės gyvenamosios vietos. Na, galbūt aš vienpusiškai per daug e, e, pažymėjau savo poziciją. Bet norėčiau e, pasakyti, kad tie klausimai, kuriuos aš gaunu atskirose valstybėse iš ES valstybių narių atstovų, manęs klausima centrinėje būsnėje, kiek yra, yra žmonių, koks yra įgyvendinimo šios konvencijos įstatymas Rusijoje kokį pageidauja atskiros valstybės narės arba e, ko jos tikisi, nes jos susidūrė su skirtinga patirtimi, nes jungtinė karalystė, pavyzdžiui, turi visai skirtingą patirtį gyvendinamą e, konvenciją negu nauja konvencijos šalis. Yra ir tam tikros e, kliūtis nustatomas ar, ar, arba tam tikri apribojimai ir jie yra skirtingi įvairiose valstybėse. Uh, Aš gal, galiu kalbėti tik tai apie e, Rusiją ir šitą tylioji e, diplomatija ir e, teisingumo teismas kaip tik prisideda prie to, kad būtų pasiekta pažangos. Lūžio. Rusijos federacijoje po, požiūris irgi keičiasi ir po pusantrų metų pamažu yra susigyvenama su mintimi, kad Rusija ratifikavo e, konvenciją ir kad ji jau yra šios konvencijos šalis. Ačiū uždėmesi. Ačiū. Pone Tain ir pone Visnisberger, jūs norite dar pasisakyti tikriausiai. Ačiū už jūsų pasisakymus. Problema akivaizdi. Žinoma, man būtų daug maloniau, jeigu ta problema būtų išsprendžiama be teismo įsikišimo. Tačiau šiuo metu aš nematau tokios galimybės, kadangi dabar iškilo ginčas dėl principų, kuris neturi nieko bendro su to ginčio esme. Todėl aš negaliu pritarti tam teismo, tai teismo bylai, tuo labiau, kad susidurėme su galimybėmis išspręsti įvairiausiais būdais šitą problemą kitaip palankiai, jeigu valstybės narės nebūtų taip užsispyrusios ir siektų savo įgaliojimų patvirtinimo. Taigi aš esu pasirengusi viską padaryti, kad pasistumėtume į priekį, spręsdami šitą klausimą, tačiau Vis dėlto norėčiau pasakyti, kad tęsdami mes tą procesą elgtumėmės neatsakingai. Europos parlamentas baigė tarptautinės privatinės teisės dokumentus dėl e, turto teisės ir susiduria taip pat su įvairiausiamis problemomis dėl dokumentų pripažinimo kitose valstybėse ir ta pati problema iškyla ir įvaikinimo srityje. Jeigu mes norėtume harmonizuoti tam tikrus aspektus, jeigu nustatytume e, įtėvių minimalų amžių arba panašiai, tačiau kita vertus atskirose valstybėse yra ir e, numatytas tas amžiaus skirtumas tarp vaiko ir tarp įtėvių ir taip toliau. Tų skirtumų yra daug, todėl sunku bus e, surasti bendrą vardiklį tarp 28 valstybių ir jeigu tai pavyktų, tai būtų labai sveikinęs dalykas, tačiau faktas yra tai, kad e, taip greitai to nepavyks padaryti. Bet to gali būti ir taip, kad atskiros valstybės piliečiai gali skūsti teisme, jeigu būtų priimti kokie nors bendri įvaikinimo principai, ypač jeigu būtų numatyta teisė vienos lyties asmenims įsivaikinti, kaip tai yra atsitikę Prancūzijoje. Taigi, galvojant apie 27, greit 28 valstybių pritarimą, manyčiau, kad pasiekti tokio harmonizavimo būtų labai sunku. Dėkoju. Daugiau nematau prašančių žodžių. Dėkoju pranešėjams, jų pasisakymai buvo labai turiningi ir naudingi. Mes pagalvosime, kaip toliau spręsti šitą klausimą. Norėčiau pasakyti, kad šią temą politikos departamento tyrimas yra parengtas ir jūs galite jį išeidami iš salės pasiimti už salės durų. Skelbiu poros minučių pertraukėlę, perėsime tuoj pat prie balsavimo. Balsavimas bus labai ilga procedūra ir turime tiesiog pasipustyti padus. Ja, Anni, machen wir dann kurz vorher, ja, ist klar. So, meine Kolleginnen und Kollegen. Wir kommen dann damit jetzt zu. Kitas darbotvarkės klausimas, tai yra 30-asis McAfee ir Lėnis pranešimus galima aptarti labai greitai. McAfee. Ačiū pirmininkė, aš norėčiau trumpai informuoti apie dėrybas dėl skaidrumo direktyvos. Jūs puikiai prisimenate, kad šitie du dokumentai dėl um, atskaitomybės ir dėl skaidrumo direktyvos yra susiję tarpusavyje, kadangi iškyla panašių valstybėse narėse kontroversiškų klausimų. Ir taryboje dėl atskaitomybės direktyvos jau dabar e, e, darybos eina į pabaigą. Ši direktyva yra pakankamai detali ir aš manau, kad artimiausių metų bus susitarta dėl jos, tačiau kol kas dabar turėjome dar tik tai 2-3 dialogus, kuriuose kalbame apie administracinės mažos naš, mažinimą. Ir atrodo, kad didesnių pakeitimų neturėsime ir manau, kad gegužės 28-ąją galbūt pavyks susitarti trilogiją ir po to gegužės 30-ąją galbūt galėsime balsuoti ir komitete ir galbūt pavyks suderinti tarpusavyje tuos abu dokumentus ir balsuoti dėl jų birželio plenarnėje sesijoje. Kalbant apie finansinės atskaitomybės e, direktyvą, tačiau pasakyti, kad e, darybos vyko labai griežtai, labai įtemptai, ir be to mūsų tarp valstybinio bendradarbiavimo grupė pasiekė daug pažangos ir mes numatėme, kad reikia įtraukti mm, informacijos pateikimo nuostatą, bet to mes mm, nustatėme, kokio lygio sumos turi būti nurodytos taip pat ir numatėme, kad reikia pateikti informaciją apie galimą e, mokesčių vengimą. Be to numatėme e, atsakomybę e, įmonių valdyboms, kad jos pateiktų informaciją Be to, bet kurioje valstybėje dirbanti, kitoje valstybėje dirbančios valstybės turi pateikti tinkamą informaciją. Be to, siekime sumažinti mažų ir vidutinių įmonių administracinę naštą ir siūlėme harmonizuoti tarptautinių mastų nuostatas, kad įmonės galėtų dirbti uh, tarptautinėme kontekste. Aš tikiuosi, kad mes nuveikėme pakankamai daug gero darbo ir tikiuosi, kad kolegos pritars mūsų pasiūlymams. Dėkojame kolegijai McAfee. Aš nenorėčiau komentuoti, tiesiog pasiūlyčiau pritarti. Šiam pranešimui formaliai balsuoti dar nereikėtų, kadangi nesibaigė visi oficialūs dialogai nes šio dialogu iš atskaitomybės direktyvos dar bus siūloma perimti kai kurias nuostatas ir e, nesitikiu, kad bus kokios politinių aksesų, tačiau siūlyčiau e, pritarti šiam pranešimui, o dabar siūlau balsuoti apskritai dėl mano pranešimo. Kas už? Kelkite ranką. Kas prieš? Kas susilaiko? Vienas susilaiko vienas prieš, niekas nesusilaiko. Taigi ir priėmėme sprendimą šio klausimu. Koks pranešimas dabar? Karimo pranešimas. Kolega Karim, ar norėtumėte ką nors pasakyti įvadui, ar iš karto siūlote balsuoti? Balsuojame. Neišsigaskite dėl 70 puslapių dokumento, kadangi buvo pateikta daug kompromisinių pasiūlymų, galbūt pavyks greičiau susidoroti. 199 pakeitimas, kurį pateikė Tain. Procedūros būtų tokios. Balsuojant Aš neklausiu, kas susilaiko, kadangi vis tiek niekas neskaičiuoja tų susilaikiusių balsų. Jeigu kas nors norėtų viešai susilaikyti, tai tuomet turite tą pasakyti. O kai elektroniškai balsuosime, tai susilaikymai bus automatiškai įskaitoma. Taigi procedūros yra įprastos, nieko naujo nėra, kadangi matau tokių veidų, kurie retai atvyksta į balsavimus, todėl jiems paaiškinu. 199 tain pasiūlymas, kas už, kas prieš. Atmesta. Ekon vienas dėl pavadinimo antraštės už, prieš. Atmesta. Du keturi šeši, du keturi septyni už abu kartu. Primta. Ekon 24 už prieš atmestą. 248-49 atmesta. 19. Už prieš priimta. Dėl 25 balsuoti nereikia. Kompromisas vienas. Už prieš priimta. 251, 252 už prieš susilaiko atmesta. Antrasis kompromisas už prieš priimta. Trečiasis kompromisas už prieš priimta. Ketvirtasis kompromisas už prieš priimta. Penktasis. Už prieš dauguma priimta. Šeštasis kompromisas. Masė atsėmė savo pakeitimą žodžių. Taigi šeštasis kompromisas pagal originalų tekstą. Kas už? Prieš. Priimta. Peršokame daug puslapių. Dvidešimt pirmas puslapis. Tegul sekretariatas padeda man. Koks puslapis iš tikrųjų? Iš tikrųjų, 21. Aštuntasis kompromisas už. Septintasis. Kas už, kas prieš priimta. Aštuntasis už, prieš, priimta. Devintasis už, prieš, priimta. Dešimtasis už, prieš, priimta. Vienuoliktas už, prieš, priimta. Dvyliktas už, prieš, priimta. Tryliktas už, prieš prieš priimta. 14. Už prieš priimta. Buvo 13, atsiprašau. 13 dar kartą. Už prieš priimta. Dabar 14. Už prieš priimta. 15. Už prieš priimta. 16 už prieš priimta. Lichtenberge 433 už prieš atmestą. 434 už prieš atmestą. 17 už prieš priimta. Verčiame lapus. 30 puslapis 18 pakeitimas už prieš priimta. Trisdešimt ketvirtasis puslapis, 490 Lichtenberger už prieš atmestą. 19 už prieš priimta. 20 už prieš priimta. 21 už prieš priimta. 22 už prieš priimta. 508 mano pasiūlytas už prieš priimta. 509 būdų už nereikia balsuoti už jį. 23 už prieš priimta. 23 A. Už prieš. Priimta. 24 už prieš. Priimta. 25 už prieš. Priimta. 26 ir 2 pakeitimai žodžiu atsiimti, 26 už prieš priimta. Šimtas septyniasdešimt antras. Penkiasdešimt pirmajame puslapyje pranešėjas už prieš priimta. 20, 27 už prieš priimta. 28 už prieš priimta. 653 Stein už prieš atmestą. Šeši penki keturi Odi už prieš atmestą. 29 už

priimta. 188 už prieš priimta. 31 kompromisas už prieš priimta. 193. Tas pats 688, 689. Už, prieš, primta. 700 už, prieš, atmesta. 600, 114 ekon už, prieš, primta. 705 Lichtenberger už prieš atmestą. 115 Ekon už prieš. Balsuokime kortelėmis dėl Ekon 115. Iš 25 balsavo 24. Jūs neturite savo balsavimo kortelės arba neveikia jūsų aparatas, palaukime. Dvidešimt šešias kortelės, dvidešimt penki balsavo. Dvylika už, dvylika prieš, reiškia atmesta. Vienas susilaikė. 708 Lichtenberg už prieš atmestą. 32 kompromisas, kas už, kas prieš, priimta. 727 Kesteks už prieš atmestą. 728 už prieš atmestą. pasis... 729. Už. Prieš. Atmesta. 730. Už. Prieš. Atmesta. Ekon 116. Už. Prieš. Balsuojame kortelėmis. 35 balsavo, nors atrodo, kad kortelių buvo įdėta 26. 12 už, 12 prieš, vienas susilaiko atmestą. Pone Lichtenbergai prašo žodžio jeigu viena kortelė yra per daug. Tai reikia išsiaiškinti, kokia tai kortelė ir kodėl. Patikrinkime. 25 balsuoja, nesvarbu, kad yra įdėtos 26 kortelės, o 25 balsuojančių užtenka priimti sprendimą. Transporto komitete taip pasitaikydavo irgi Pavyzdžiui, kad vieno asmens būdavo per daug frakcijai, frak, frakcijoje, o kitoje būdavo per mažai. Tai dabar turime išsiaiškinti. Pabandykime, kaip veikia sistema. Ką mes bandysime išsiaiškinti? Na, tiesiog nuspauskite kiekvienas mygtuką ir pasižiūrėsime, iš kur atsiranda tos 26 kortelės. Also test vote.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 ko gero, kas nors tiesiog pamiršo savo kortelę aparate ir dėl to jinai dabar yra rodoma kaip įdėta. Gal frakcijų koordinatoriai galėtų pasakyti, kiek jų frakcijų koordinatorių yra salėje. Tuomet išsiaiškysime, koks balsuojančiųjų skaičius ir nereikės ieškoti tos pamirštos arba įdėtos kortelės. Taigi, Vienos frakcijos yra devyni, liberalai trys, EFT yra du, žalieji du, kairiųjų vienas, karim. Taigi 25 balsai, kurių mums reikia, nereikia ieškoti tos paklydusios kortelės sistemoje. Jeigu būtų balsuojama daugiau negu 25 balsais, iškiltų problema. O dabar niekas nesikeičia. Septynišimtai kešim pirmas, antras ir trečias. Kas už, prie, kas prieš, dauguma priimta. 195 ir toli, tolesni pakeitimai už prieš primtą. Ekon 118 už prieš atmestą. 740 pateikiau aš už prieš. Priimta. Pirmasis pakeitimas. Pirmasis dėl antrosios konstatuojamos dalies. Už prieš priimta. Antrasis pakeitimas. Už prieš. Priimta. Ekon 3 už prieš atmestą. Ekon 4 už prieš kortelėmis. Pasuokime dėl Ekon 3. Taip, Ekon 4. Ekon 4. dabar viskas tvarkoje. Tas pats 12, 12, 1 atmesta. Ketvirtasis pranešėjo pakeitimas už prieš. Teks balsuoti kortelėmis dėl ketvirtojo pakeitimo. vaizdas nesikeičia. 12-12-1. Atmesta. 200. Septintoji ta A, kas dalis, kas už, kas prieš, dauguma už. Ekon 6, už, prieš. Atmesta. 32 už prieš. Balsuokime kortelėmis. 32. 15 už 10 prieš priimta. 29 balsuoti nereikia, ketvir, 14, 220 ir 12, kas už balsuojami kortelėmis. 13 už, 12 prieš. Sin. Ekon 13. Kas už, kas prieš. Balsuokime kortelėmis dėl 13. Dvylika už, dvylika prieš, vienas susilaikė atmestą. 228 už prieš balsuojame kortelėmis dėl 228 dar kartą. Kol kas balsavo tik 23. Gerai, dabar 25, 13 už, 12 prieš. 224, kurį pateikė būdų už prieš. Sekretariatas sako, kad nereikėjo balsuoti dėl 24. 224. Ekon 14. Kas už, kas prieš, priimta. 229 ir Ekon 15 atmesta. 230 už prieš atmesta. Ekon 16 už prieš priimta. 231 būdų už prieš priimta. 15 pakeitimas pranešėjo už prieš priimta. 17 ekon Reikia balsuoti dėl jo. 234 už prieš. Balsuojame kortelėmis, nebuvo visiškai aišku. Vienuolika už, trylikta prieš atmestą. Ekon 18 prieš. Primta. 19. 16 ir 235 už prieš primta. Ekon 20 už prieš primta. Ekon 21 už prieš primta. 238 nereikia balsuoti. 17 už prieš Priimta. 18. Už. Kas už? Prieš. Balsuojame kortelėmis dėl 18. Trylikta už, dvylika prieš, vienas susilaikė priimta. 242 Lichtenberg. Už, prieš, atmesta. 243 už, prieš, atmesta. 244 už, prieš, atmesta. 245 už, prieš, atmesta. Balsuojame kortelėmis už visą pranešimą. 15 už, 10 prieš, nėra susilaikusiųjų, pranešimas priimtas. Sveikinu pranešėją. Dėl procedūrų noriu pasiteirauti. Tai yra mūsų mandato klausimas, o dėl rezoliucijos, ko gero, mes taip pat turime priimti sprendimą. Dabar dėl pakeitimų, dėl rezoliucijos. 196. Aš atsisakau savo trijų pakeitimų siūlymų, nereikia balsuoti dėl jų. Aš atsisakau jų. Šimtas devyniasdešimt septintas, šimtas devyniasdešimt aštuntas, nereikia dėl jų balsuoti. Dabar mes turėtume balsuoti dėl rezoliucijos, balsuojame elektroniniu būdu. 15 už, 10 prieš, niekas nesuslaikė. Dabar turime priimti sprendimą pagal darbo tvarkos taisyklių 70 punktą dėl dėrybų pradžios su taryba. Kas užbalsuojame kortelėmis? Penkiolika dešimt, niekas nesuslaikė, priimta kvalifikuotos daugumos pakankama. Taigi, linkiu sėkmingų darybų. Dabar turiu pažvelgti ilgą balsavimo sąrašą, perėsim prie kito dokumento. Antrasis karimo pranešimas. Čia kalbame apie direktyvą. Pranešėjas nieko nenori pasakyti dėl savo pranešimo. Taigi iš karto balsuojame. Pirmas kompromisinis pakeitimas, kas už, prieš priimtas. Antras, kas už, prieš priimtas. Penktas pakeitimas, kas už, prieš priimtas. Kompromisinis pakeitimas. Trys, kas už, prieš priimtas. 48. 48, e, kas už, prieš, atmestas. Ketvirtas kompromisas, kas už, prieš, priimtas. Penktas kompromisas, kas už, prieš, priimtas. Septyniasdešimtas pakeitimas, kas už, prieš, priimtas. Priimtas. 71. Kas už? Prieš. Pastikrinsime 70 ir 71 pakeitimą jie identiški. 24 prieš. Vienas e, susilaikė. Čia iš viršaus aš net nepastebėjau, kad taip balsai išsiskyrė. sekretariatas prašo, kad mes balsuosime elektro, balsuodami elektroninį būdų dėl 70 pakeitimo. Dar kartą balsuojame dėl 70 pakeitimo. Dešimt už, keturiolika prieš, taigi atmestas. 73-74 pakeitimai, kas už, kas prieš. Atmesta. Šeštas kompromisas, kas už, prieš. Priimtas. 80, kas už, prieš. Priimtas. 81, kas už. Ne, vis dėlto nebalsuosim dėl jo. Septintas kompromisas, kas už Kas už? Prieš. Priimtas. Devintasdešimt pirmas, devintasdešimt antras. Kas už? Prieš. Priimti. Dvyliktas. Kas už? Prieš. Priimti. Priimtas. Aštuntas kompromisas. Kas už? Prieš. Priimtas. 93 kas už, prieš atmestas. 9 kompromisas kas už, prieš priimtas. Dešimtas kas už, prieš priimtas. Vienuoliktas kas už, prieš priimtas. Dvyliktas kas už, prieš priimtas. Devyniasdešimt devintas kas už, prieš atmestas. Trylikas kas už, prieš priimtas. Keturioliktas kas už, prieš priimtas. Penkioliktas kas už, prieš, priimtas. 16 kas už, prieš, priimtas. 17 kas už, prieš, priimtas. 18 kas už, prieš, priimtas. 19 kas už, prieš, priimtas. 112 kas už, prieš, atmestas. 20 kas už, prieš, priimtas priimtas. 119 kas už, prieš, priimtas. 19 kas už, prieš, priimtas. 120 kas. Ne, nebalsuosime dėl jo. 168 ir kiti atsiimti. 121 kas už, prieš, priimtas. 21 kompromisas kas už, prieš, priimtas. 138, 139, kas už, prieš. Balsuosime kortelėmis dėl 138, 139. Vienuolika už, 13 prieš, vienas susilaikė, atmestas. Įtrė 18, kas už, prieš, atmestas. 22, kas už prieš priimtas. 140 nebalsuojame. 143, 141, kas už, prieš atmestas. 22 kompromisas. Kas už, prieš priimtas. 150 kas už, prieš priimtas atmestas. 23 kompromisas. Kas už? Prieš. Priimtas. 24 kompromisas. Kas už? Prieš. Priimtas. 159 arkaras pakeitimas. Ar jis atsimtas? Ne, visi atsimti. Na tai ši... balsuojame e, dėl 161 pakeitimo, kas už, prieš, atmestas. 162 kas už, prieš, atmestas. 167 e, kas už, prieš, atmestas. I319 kas už, prieš, atmestas. 172 kas už, prieš, priimtas į 320, kas už, prieš, mestas. 173 audį, kas už, prieš, priimtas. Ekon vienas, kas už, prieš, atmestas. 26 kompromisas, kas už, Balsuosime pakete Ekon 3. Kas už? Prieš. Priimtas. I32. Kas už? Prieš. Atmestas. 35. Kas už? Prieš. Elektroniniu būdu pasitikrinsime. 35 pakeitimas. žmogus trūko, ne, dabar nebetrūksta, 24 už, ne vienas prie. Ekon 4, kas už, prieš, priimtas. 37, nebalsuojame dėl jo, dabar elektroniniu būdu balsuosime dėl viso pranešimo. 15 už, 10 prieš niekas nesulaikęs, sveikinu pranešėjus. Dabar elektroniniu būdu balsuosime dėl teisėkros rezoliucijos. Matau, kad dar trūksta balsuotojų. Tas pats rezultatas 15 už 10 prieš. Dabar sprendimas e, dalyvauti dėrybose, tačiau reikia kvalifikuotos daugumos, taigi elektroniniu būdu balsuosime. Penkiolika už, dešimt prieš, kvalifikuota dauguma yra. Taigi sveikinu pranešėją ir sėkmės darybose. Taigi dabar dėl didžiausių pranešimų balsavome. Ir pono Karimo pranešimų. Dabar perėsime prie kito darbo tvarkės punktą. Ponas Vievkas pranešimas. Ar pranešėjas nori pasisakyti? Ar nebereikia? Viskas aišku. Puiku. Galima balsuoti. Pirmas pakeitimas - bulion. Kas už, prieš. Priimtas. Antras, kas už, prieš. Atmestas. Trečias, kas už, prieš. Atmestas. Ketvirtas, kas už, prieš. Priimtas. Imko vienas, kas už, prieš atmestas. Imko 2, kas už, prieš, priimtas. Imko 18, kas už, prieš, atmestas. Penktas pakeitimas, kas už, prieš, atmestas. Imko 8, kas už, prieš, priimtas. Imko 3, kas už, prieš, atmestas. Šeštas, kas už, prieš, priimtas. Pirmas kompromisas, kas už, prieš, priimtas. Imko 4, kas už, prieš, priimtas. Imko 10, kas už, prieš. Pasitikrinsim elektroniniu būdu dėl Imko 10. Vienuolika už, trylika prieš, niekas nesulaikė atmestas. Imko 9, kas už, prieš, priimtas. Imko 14, kas už, prieš, atmestas. Antras kompromisas, kas už, prieš, priimtas. Trylikas, sakykim. Kas už, prieš, atmestas. Imka peikė, kas už, prieš. Priimtas. 15 kas už. Prieš. Priimtas. 16 kas už. Prieš. Priimtas. Imko 7 kas už. Prieš. Priimtas. Imko 11 kas už. Prieš. Priimtas. Imko 12 kas už. Prieš. Atmestas. Imko 13 kas už. Prieš. Priimtas. Imko 6, kas už, prieš, priimtas. Trečias kompromisas, kas už, prieš, priimtas. 18, kas už, prieš, priimtas. 19, kas už, prieš, priimtas. Dėl imko 4 nebalsuojame. 20 pakeitimas, kas už, prieš, atmestas. 21 kas už, prieš, Atmestas. 22 kas už, prieš, atmestas. Dėl viso pranešimo kas už, prieš, priimtas. Tai dėl sekros rezoliucija kas už, elektroniniu būdu balsuojame. Ačiū už pastabą. Dėl viso pranešimo balsuosime kortelėmis. visi už. Taigi, dabar dėl tiesiekros rezoliucijos balsuosime elektroninio būdu. Dvidešimt keturi už. Akivaizdu, kad dauguma už. Sveikinu pranešėją. Ponios Regner pranešimas. Finansiniai, finansinių sandorių apmokestinimas. Ne, vis dėlto darbuotojų koordinavimas. Tiksliau, ne koordinavimas, o komandiravimas. Nieko nenorite pasakyti, tai balsuojame. Dešimtas pakeitimas. Kas už? Pakelkite rankas, prašau. Kas prieš? Paimtas. 56. Kas už? Prieš. Atmestas. 11. Kas už? Prieš. Atmestas. 12. Kas už? Prieš. Atmestas. 58. Kas už? Prieš. Atmestas. 57. Kas už? Ne, nereikia dėl jo balsuoti. Ne, vis dėlto dėl... Čia sudarinamas jisai su 12 ir 58. Pasitikrinsime dėl 58 pakeitimo. prieš, niekas nesusilaikė. 57 kas už, prieš. Na, pasitikinkime dabar balsuokime kortelėmis. Neaišku bent jau. Vienuolika už, dvylika prieš, atmesta. 59 kas už, prieš pasitikė save. Balsuojame kortelėmis. Aštuoniolika už, penki prieš. Priimtas. Tryliktas. Keitimas panašėjas, kas už, prieš. Priimtas. Šešdešimtas, kas už. Ne, nereikia dėl jo balsuoti, nes tryliktas buvo priimtas. Šešdešimt pirmas. Kas už, prieš priimtas. 62 kas už, prieš, priimtas. 64 kas už, prieš. Sakyčiau, kad atmestas. 67 kas už, prieš, atmestas. 65 atsiimtas, 68 kas už, prieš, pasitikinsime. Balsavimo kortelėmis. Penkiolika už, aštuoni prieš, priimtas. Penkioliktas pakeitimas. Kas už? prieš priimtas. 70 kas už, prieš priimtas. 71 kas už, prieš priimtas. 72, 73 kas už, prieš priimti. 74 kas už, prieš atmestas. 75-76, kas už, prieš, priimti. 77, kas už, prieš, priimtas. 78, kas už, prieš, neaišku. Dėl 78 balsuosime kartelėmis. Vienuolika už, dvylika prieš atmestas. 16 kas už, prieš, priimtas. 79 kas už, prieš, priimtas. 80 kas už, prieš, priimtas. 82 dėl abiejų dalių balsuosime, dėl pirmos dalies. Be žodžio, without delay, kas už, prieš, priimta. Antroji dalis, kas už, prieš, dėl antros dalies balsuosime kortelėmis. Dvylika už, vienuolika prieš, priimta antroji dalis. Septynioliktas kas už, prieš, pasitikinsime. už, 11 prieš priimtas. 18 kas už, prieš atmestas. 83 kas už, prieš priimtas. 84 kas už, prieš priimtas. 85, 86 kas už, prieš. Pasitikrinsime elektroniniu būdu. už, 11 prieš, atmestas. 87, 89, kas už, prieš, priimti. 88, kas už, prieš. Dauguma už. 90, kas už, prieš. Pasitikrinsime, balsuojame kortelėmis. už, 11 prieš, priimtas. 91. Ne, nereikia dėl jo balsuoti. 19. Kas už? Prieš. Priimtas. 94. Kas už? Prieš. Atmestas. 95. Kas už? Prieš. Pasitikinsime balsuojame kortelėmis. už, 11 prieš, priimtas 20 kas už, prieš, atmestas. 96 kas už, prieš, atmestas. 21 kas už, prieš, atmestas. 98 kas už, prieš, atmestas. 99 kas už, prieš, atmestas. Nu, Pastikrinkime. Dėl 29 pakeitimo balsuojame kortelėmis. Dvylika už, 11 prieš, priimtas. Šimtasis dvi dalis. Dėl pirmos dalies kas už, prieš, priimta. Antroji dalis kas už, prieš, atmesta. Šimtas pirmas kas už, prieš, priimta priimtas. 22 kas už, prieš, priimtas. 103 kas už, prieš. Pasitikrinsime. Balsuojame kortelėmis dėl 103. už, 12 prieš atmestas. 104 kas už, prieš Pasitikrinsime ir jį. Dvylika už, vienuolika prieš. Priimtas. 24 kas už, prieš, atmestas. 25 kas už, prieš, atmestas. 105 kas už, prieš, atmestas. 26 kas už, prieš, priimtas. 27 kas už, prieš, atmestas. 28 kas už, prieš. Pasitikrinsime, balsuojame kortelėmis 29-28 pakeitimą. Vienuolika už 12 prieš atmestas. 106, 107 kas už, prieš atmesti. 29 kas už, prieš atmestas. 108 kas už, prieš atmestas. 109 kas už, prieš atmestas. 110 kas už, prieš priimtas. 111 kas už, prieš priimtas. 30. Kas už? prieš, atmestas 31 kas už, prieš, atmestas 113 kas už, prieš, priimtas 32 kas už, prieš, atmestas 115 kas už, ne, nereikia dievo pasuoti. 115. Ne, balsuosime dėl šio pakeitimo, kas už, prieš. Pasitikinsime. Balsuojame kortelėmis. A, 12 už, 11 prieš, priimta. 33 kas už, prieš, atmestas. 119 už, prieš, atmestas. 34 kas už, prieš, atmestas. 123 kas už, prieš atmestas. 124 kas už, prieš priimtas. 125, 126 atsiprašau, kas už, prieš balsuosime elektroninį būdą. Dvylika už, 11 prieš, priimtas. 128 kas už, prieš Balsuosime kortelėmis. Priimtas. 130 kas už, prieš. 130 pasitikrinsime. Balsuojame kortelėmis. Nelikau už 11 prieš priimtas. 131 kas už, prieš. Pasitikrinsime, balsuojame kortelėmis. 12 už 11 prieš. Na, kad būtų paprasčiau, dėl 123 balsuosime iš karto elektroniniu būdu. vieno e, žmogaus trūksta, kažkas nebalsavo. Pažiūrėkite į savo pultelę. Na, 12 už, 11 prieš. Priimta. 35 kas už, prieš atmestas. 134 kas už, prieš atmestas. 36 kas už, prieš atmestas. 37 kas už, prieš priimtas. 38 kas už, prieš priimtas. Dar kartą 38. Kas už? Prieš. Priimtas. 39. Kas už? Prieš. Priimtas. 40. Kas už? Prieš. Atmestas. 41. Kas už? Prieš. Pasitikrinsime balsavime kortelėmis. Trems kas už, prieš, priimtas. Ketvirtas kas už, prieš, atmestas. 42 kas už, prieš, priimtas. 43 kas už, prieš, priimtas. 44 ir kiti, kas už, prieš, atmesti. 5 kas už, prieš, atmestas. 47 kas už, prieš, priimtas. Šeštas ir kiti kas už, prieš, priimti. Septintas ir kiti kas už, prieš, priimti. 55 kas už, prieš, atmestas aštuntas kas už, prieš, priimtas. Devintas kas už, prieš priimtas. Dėl visos nuomonės balsavome kortelėmis. Šešiolika už, septyni prieš. Pone Reigner, jūs norit kažką pasakyti? Šitą nuomonę dėja yra tarsi antausis komandiruotėms darbuotojams, kurie dirba sudėtingomis sąlygomis. Todėl aš atsijimu savo pavardę. Įtrauksime tai į protokolą, o dabar e, pono Boriso pranešimas. Ar kolega Boris norėtų ką nors pasakyti? Ne, iš karto balsuojame. Pirmas pakeitimas už, prieš, atmesta. Antrasis už, prieš, priimta. Pirmasis kompromisas. Kas už, kas prieš, priimta. Šeštasis pakeitimas. Kas už, kas prieš, Balsuojame kortelėmis dėl šeštojo pakeitimo. Trylika už, devyni prieš. Priimta. Septintasis pakeitimas už, prieš. Priimta. Aštuntas už, prieš. Priimta. Devintasis už, prieš. Atmesta. Dešimtasis už, prieš prieš priimta. 11 už prieš atmesta. 12 už prieš priimta. 13 už prieš priimta. 14 už prieš priimta. 15 už prieš priimta. Atmesta. 16 už prieš priimta. 17 už prieš atmesta. 18 už, prieš, atmesta. 19 už, prieš, priimta. 20 už, prieš, priimta. 21 už, prieš, priimta. Antrasis kompromisas už, prieš, priimta. 23 už, prieš, priimta. 24 už, prieš, priimta. 25 už prieš priimta. 26 už prieš priimta. 27 už prieš priimta. 28 už prieš priimta. 29 už prieš priimta. 30 už prieš priimta. Dėl visos nuomonės balsuojame kortelėmis. Septyniolta už, šeši prieš, priimta. Sveikinu pranešėją. Tain pranešimas, tai yra laiškas. Ar kas nors norėtų ką nors pasakyti, ar iš karto balsuosime? Kas už tain pasiūlymą? Dėl to, kad nacionaliniai parlamentai būtų įtraukti į subsidiarumo principo taikymą, kas už, kas prieš, Dėl viso ko balsuokime kortelėmis, kad sekretoriatas turėtų tikslę informaciją. Baigime balsuoti. 23 už, nuomonės projekto tvirtinimas dėl vaistų prekursorių. Ar aš teisingai supratau? Turime balsuoti kortelėmis. Kas už, prašau spausti mygtuką. Dvidešimt trys už. Taigi priimta. Regnio pranešimas dėl finansinių sandorių apmokestinimo. Mes jau išsamei kalbėjome apie tai, kad turi būti numatyta supaprastinta procedūra. Praėjusią savaitę įvyko šešėlinių pranešėjų susitikimas ir penktadienio 12 valanda buvo nurodyta kaip galutinė data pateikti pakeitimus, o EPP antradienį pateikė savo pakeitimus, jie pavėluoti buvo, tačiau aš į juos atsižvelgiau, tačiau jie nėra nurodyti balsavimo sąraše. Todėl norėčiau priminti, kad šitie pakeitimai yra pakeitimai žodžių Lichtenbergą. Jeigu taip iš tikrųjų yra, tai ku gero kalbame apie trečiąjį pakeitimą, kuris nėra nurodytas kaip pakeitimas žodžių. Ir dėl to aš būtent, būtent ir paprieštarauščiau. Jeigu mes pasirenkame suskubintą, paspartą procedūrą, tai ko gero kitaip mes ir negalėsim pasirkti, kaip būtent taip svarstyti tuos pakeitimus žodžiu. Čia negali būti pakeitimai žodžiu. Kas sako, kad taip yra? darbo tvarka mane verčia laikytis procedūrų, bet to vakar mes susitarėme dėl visko ir galbūt reikia susitarti iš anksto dėl to, kaip traktuosime pakeitimus žodžiu, kadangi tai yra labai labai greita procedūra, kitaip mes nebūtume suspėję. Nieko negalima pakeisti, yra kaip yra. Taigi. Balsuokime dėl pirmojo kompromisinio pasiūlymo. Už prieš. Priimta. Antrasis už prieš. Priimta. Pirmasis pakeitimas dalimis. Už pirmąją dalį už at, prieš atmestą. Antroji dalis už prieš priimta. Antrasis pakeitimas. pradžioje ir gale dar bus pakeitimai žodžiu. Ar pirmiausia balsuosim dėl teksto, ar dėl pakeitimo žodžiu. Taigi, kas už pirmąjį pakeitimą žodžiu, kas prieš. Kortelėmis. Kas už žodinį pakeitimą dėl antrojo pakeitimo. 12 už, 11 prieš priimta. Dėl likusio teksto. Trečiasis būdu. Vėl buvo išreikšta bejonių dėl pakeitimo žodžių, todėl aš negaliu prieš tau jo balsuoti. Ketvirtasis pakeitimas. Kas už? Prieš. Priimta. Dėl penktojo pakeitimo EPP pateikė pakeitimą žodžiu, kas už. Atrodo, kad dauguma už, tačiau vis dėlto pasitikrinkime kortelėmis. Priimta dėl likusio pakeitimo dalies, kas už, kas prieš, balsuojame kortelėmis penktasis pakeitimas likęs tekstas po pakeitimų žodžių. 22 už, vienas prieš. Trečiasis kompromisas, kas už, kas prieš, priimta. Ketvirtasis už, prieš, priimta. Šeštasis dalimis už pirmąją dalį, už prieš, atmesta. Antroji, už, prieš, priimta priimta. Penktasis kompromisas už prieš priimta. Septintasis pakeitimas. Pirmiausia, balsuosime dėl pakeitimo žodžių. Kas už, kas prieš. Balsuokime kortelėmis. Penkiolika už, aštuoni prieš likusi pakeitimo dalis, kas už prieš pritarta. Šeštasis kompromisas, kas už, kad prieš priimta. Už visą nuomonę balsuokime kortelėmis. Ferberojano. Dar trūksta vieno balso. Aštuoniolika už, vienas prieš, trys susilaikė priimtas pranešimas, sveikinimai pranešėjai Saja. Pranešimas dėl deleguotų teisės aktų. this long vote I will not take. Uh... Ačiū, gerbiami kolegos, po šito ilgo balsavimo aš nebekalbėsiu daug apie šį diskusijų punktą, apie, apie deleguot, deleguotus įstantęsis aktus, apie jų įgyvendinimą. Aš tik tai norėčiau pateikti, pristatyti Jums darbinį dokumento projekto ir jame iškeltas kai kurios mintis, bet aš nekartosiu to, ką mes jau atlikome prieš septynės savaitės per pirmasis konsultacijas šiuo klausimu. Tačiau aš siūlyčiau pateikti jums šiek tiek minčių prieš e, rengiant pranešimą. Pati idėja, kurią aš, aš norėčiau vis dėlto iškelti kai kurios klausimus, kai kurios aspektus, nes pranešimas Mm, susijęs su kai kurių komitetų darbu. Tai yra gerai, nes tai parodo, kad šitas pranešimas yra mm, tinkamas. Aš noriu pasakyti, kad mano planas tai nepriversti kitų komitetų nukrypti nuo jų mm, praktikų, kurios yra veiksmingos, bet tiesiog pateikti jums, jiems minčių pasidalinti gerosiamis praktikomis, kurios galėtų ir jiems būti naudingos. Taigi nereikia nieko bijotis dėl, dėl šio pranešimo. Aš džiaugiuosi, kad yra susidomėjimas ir esu pasirengęs išklausyti pasiūlymus. Tačiau kai kurie aspektai. Pirmiausia, per vyko diskusijos ir aš esu dėkingas kolegoms, ypač kolegams iš Vokietijos, kurie labai aktyviai dalyvavo diskusijose, ponė Tain, ponas Mayer, kurie organizavo klausimus. Tai e, prisidėjo prie diskusijų dėl įgyvendėjimų ir deleguotojų teisės aktų ir taip pat dėkingas kolegams, kuriems pateikė pasiūlymų ponas Rapka, kuris pasiūlė panaudoti kai kurią statistiką ir atlikti tyrimą kaip vyksta mm, čia, šiame parlamente mm, veikla ir aš tai traukiu šitos mm, punktus į, į dokumentą, kurio tikslas dar kartą kartoju. Ir e, tiesiog su, su, surinkti idėjas, surinkti mintis. Aš norėčiau patikti kai kurias dilemas dėl įgyvendinamų ir deleguotojų teisės aktų, kurios buvo išsamei aptartos ir atsispindi šiame pranešime. Pirmiausia, yra dvi stritis teisėkura, kaip mes reglamentuojam šitą procesą iš vienos pusės ir iš kitos pusės, kaip tai veikia. Teisėkura turi dvi dalis. Pirmoji dalis tai reikia kovoti dėl įtakos kurią mums suteikia Lisabonos sutartis, bet e, šiuo atveju reikia daryti skirtumą. Vienas dalykas. Vienas dalykas tai yra reikia pasirinkti tarp delegavimo ir įgalio įvykdymo iš vienos pusės ir dėl atitinkamų teisės aktų. Tai, kas atsitpindi pačiame teisės akte, nėra lengva nuspręsti tai iš esmės yra politinis pasitikimas, laisvas pasirinkimas, kurie rengia teisės aktą, bet labai sunki procedūra, nes dalyvauja parlamentas, taryba komisija, taigi mes nepriimam sprendimo patys vieni. Ir labai būtent sunku daryti šitą tas, e, tas skirtumą, ką ar traukti šitos reglamentus į tai pagrindinių teisės aktų sąrašą, ar palikti juos įgyventinimui kitoms institucijoms. Aišku, pri, pri, privalumas to, kad jeigu mes paliksime gyventinti juos tą instituciją, kuri yra lankstesnė, tai aišku, čia lankstumo tas aspektas yra svarbus. Tai gali tiesiog lengviau atspindėti nuolatinius pasikeitimus, tai kas vyksta, tai iš vienos pusės tai yra gera priemonė, bet iš kitos pusės teisė, kurios mes, parlamentas ir taryba daugeliu atveju tiesiog nenorime palikti kažkam, pavesti kažkam, atlikti darbą už mus. Bet mes esame lėtesni, pas mus procedūra sudėtingesnė, tai reiškia, kad mes esame mažiau lankstų šio rytį. Taigi tai labai svarbus pasirinkimas ir reikia padaryti iš karto dabar. Turime patirties šios rytį, tačiau šitas pranešimas tikrai gali suteikti ten apmastymui. Bet sprendimą priimė, turime priimti draugę kartu. O kitas dalykas yra skirtumas tarp deleguotojų ir gyvendinimų teisės aktų. Jeigu mes nusprendėm įtraukti šitą teisės aktą į pagrindinį teisės aktų sąrašą, tai, tai jau yra sureglamentuota, nes sutartis ta teigia, kad bus bylos teisme šitoje srityje, bus priimti sprendimai, mes jau turime praktiko šitoje srityje, bet vis dėlto parlamento tikslas turėtų būti toks. Tai yra laikytis kaip įmanoma grįžčiau Lisabono sutarties, o nesuteikti kažkokių e, svarbių teisų iš toje srityje. Tai nėra toks laisvas pasirinkimas, kai galim nuspręsti kažką daryti, eiti, leistis detalės ar ne, ar leisti kitiems tai daryti, bet iš tikrųjų čia jau yra sugreglamentuota, bet problema yra tai, kad aiškinimą apsprendžia interesai. Netgi ir aiškinant, norima iškreipti šitų dalykų prasme ir parlamento vardu, nes turim laimėti šitą žaidimą, kaip aiškinti Lisabono sutartį ir aiškinti ją teisingai. Mes neturim didesnių siekių, tik tai tiek. Tik tai, kad nebūtų aiškinama taip, kaip yra nurodyta Lisabono sutartyje. Kartais man sudaro įspūdis, kad taryba nori e, aiškintis kitaip negu mm, nurodytas Lisabono sutartyje. Tai iš tikrųjų tikrai reikėtų numatyti tokius skirtumus, kaip pavyzdžiui, yra biocidinių produktų bylos teisme ir čia mm, mums parodo, kaip reikėtų tiksliau aiškinti mm, atitikamus teisės aktus. Yra e, skirtumai to, kas yra esminis, kas nesminis, tai tikrai mes turim gairių šios rytyje. Taip pat Mes esam parlamento nariai, todėl mes atstovaujam tuos interesus ir tai reiškia, kad mūsų teisės akto aiškinimas e, remiasi tuo, kas, kaip tai spindi mūsų rinkėjų, mūsų apygardų požiūrį ir tai vėlgi, to vėlgi reikia nepamiršti. Dar dėl teisėkuros, tai yra suderinimas, kuris darbinėme dokumente labai detaliai išaiškinamas ir visuomet yra, vyksta kova. Matėme komisijos pasirengimą e, ir labai dažnai komisija nori suderinimo, taryba tam prieštarauja. Taigi ne visuomet procesas yra stebingas, jį stabdo e, kai kurie tarybos manevrai, taigi naujasis teisės aktas arba naujoji derinimo sritis ypač žemės ūkio sritis ir tai kiti dalykai, kurie, kuriuose įvyko daug pokyčių pastaruoju metu, dėl, pavyzdžiui, tarybos, dėl išorės pratybos, bet ypač žemės ūkio. E, ir būtent taryba nenori eiti pirmin. Taigi pranešimas nurodo mūsų aiškę poziciją, kad mes turėtume siekti kuo didesnio suderinimo. Ir galiausiai reikia kalbėti apie vykdymą. Pateikiau statistinių duomenų, kurias pateikė kolega Rapkai, skaičiai, kuriuos turim e, šitoj srity, tai mes matome, kad dar yra procedūra, kur penk, e, stabdoma procedūra, kur penk, parlamentas penkis kartus, o taryba keturiolika kartų balsavo prieš. Tai e, dėl naujųjų deleguotų teisės aktų jų pateikti 55, bet niekas nepritarė, nei taryba, nei komisija, nei parlamentas. Tai reiškia, kad iki šiol mes testam tiesiog bandymą ir klaidų laikotarpį. Mes dar ne, ne, neapibūdinam, nesudarkim šitos ryties. Vėlgi, ko negalima ignoruoti, tai tas dalykas, kad tai yra grėsmė, tai gali tapti grėsme. Ne vien tik tada, kai mes prieštaraujam, bet tam, kad procesas išliktų e, kaip e, teisėtas, teisingas procesas, taigi nebūtina, kad būtų prieštaraujama, jog gyvendintų gautų savo daugiau įtakos, daugiau galių. Parlamentas e, naudojasi savo galimis tuo, kad mes esam proceso paskutinė grandis. Mes e, nereiškia, kad mes pralaimim, jeigu yra prieštaravimų, bet mes tikrai turim išstudijuoti kiekvieną atvejį e, dėl esmės, bet negalim pasakyti, kad dėl deleguotų teisės aktų, kurie yra naujas procesas, nebuvo jokių prieštaravimų ir tai reiškia, kad visas darbas nieko, nieko nevertas. Tai būtų neteisinga išvada ir, manau, tikrai turėtume būti atviri. Kai dėl išvadų, nurodžiau, kad reikia išstudijuoti kai kurios labai svarbus klausimus dėl atitinkamų nuostatų pasirinkimo. Taip pat paminėjau, kad mm, turi būti pasirinkimas tarp įprastinių arba deleguotojų teisės aktų. Taip pat reikia išsiaiškinti, kaip funkcionuoja įgyvendinamųjų teisės aktų reglamentas, ypač dėl suderinimo, ir taip pat žiūrėti, koks tai yra E, bendrus, e, bendrus supratimo procedūrą ir skatinti komitetus plačiau pasinaudoti galimybėmis klausti mūsų nuomonės, tai yra jų prerogatyva pateikti teisinę nuomonę, teisėkros nuomonę šio klausimu ir jų turėtų matyti procedūrą parlamente, kuri leistų parlamentui ginti savo teisės. Taip pat parlamento ekspertų vaidmo komisijos susitikimuose nacionalin, su nacionaliniais e, ekspertais rengia deleguotusius teisės aktus, toliau vidinė organizacija ir bendradarbiavimas tarp lyg komiteto ir nuomonę e, rengiančio komiteto, deleguotojų ir įgyvendimo teisės aktų, vėlgi į jūrį komitetas gali pateikti gerų minčių ir kaip mes ir mūsų pirmininkas yra atsakingas už tai, tai parengti tarp institucinį sustarimą dėl geresnių teisėkuros projektų rašymo taip pat turėtų atsižvelgti į mūsų patirtį. Tokios mano trumpas išvados, jeigu E, jums kyla minčių, tai tai čia arba kitais būdais tai susisiekite su manimi, aš esu pasirengęs išklausyti jūsų nuomonės ir požiūrius dėl šio klausimo prieš pereidamas prie, prie išsamesnių ir e, specifesnių, specifinių pasiūlymų. Taigi aš dėkoju, dėkoju visiems, dėkoju, kurie pasidalina mintimis, dėkoju už jūsų darbą rengiančią dokumentą. Dėkoju. Dėkuoju kolegai Sajūriui, jūs esate šios temos puikus specialistas, temos, kuri neduos ramybės mums. Vyksta ir techninės diskusijos šalia politinių diskusijų. Labai svarbu, remiantis konkrečiais pavyzdžiais, reikia patekti kriterijus, kada turėtų būti pasiūlyti deleguoti teisės aktai, kada įgyvenimo teisės aktai. Taigi techninėme lygmenyje vyksta diskusijos, tačiau dar toli gražu jos nepasustumėjo tiek, kad būtų galima galvoti apie galutinį sprendimą kadangi šitas klausimas dar bus diskutuojamas ir ateityje, todėl neišvengsime ir ginčių įgyvendinami programas užsienyje. Taryba daug dalykų vertina iš politinės mm, jėgos pozicijų ir be to dar reikėtų atsižvelgti į komisijos ir tarybos tapusavys santyki E, komisija dažnai nenusileidžia ir nesuteikia jai numatytų galių. Taigi šitas klausimas, ko gero, dar e, atneš pakankamai daug galvos skausmo mums visiems iki šios kadencijos pabaigos. O mes, parlamentas, šiuo pranešimu norėjome šiek tiek paskubinti įvykius. Dėkuoju tie, kas dalyvauja trilogo darybose arba kas tiesiogiai susiję su šiomis darybomis ir puikiai supranta, kokios problemos iškyla. Aš norėčiau pasakyti štai ką ir pateiksiu pavyzdį. Tai, kas IMKO komitete aptariama dabar. Atrodo, ITRE komitetas tai būtų taip. Dėl gamybos, e, statybos gaminių jeigu bus komisijai numatyta per daug įgyvenimo galių, tai tuomet ES įstatymų teisėkūros aktų nereikės, kadangi įgyvenimo aktai galėtų būti visiškai skirtingi ir todėl nepasieksime tos europinės papildomos naudos. Todėl turėtume apibriešties pateikimo funkcijas turėtume palikti komisijai ir nesistengti dirbti lygiai grečiai. Jeigu atsimindama ankstesnį komitologijos procedūrą vėl pasakyčiau, kad pagal ją būtų vėl pateikinėjami įvairiausi pateikimai, neatsižvelgiant į parlamento e, įtaką, tai tuomet susidurtume su didžiulė įtampa. Žinoma, dabar viskas priklauso nuo to. Ir būtent individualiai reikia vertinti kiekvieną atvejį. Tačiau viskas priklausys nuo to, ar apskritai bus uh, numatomos įgyvendinimo galios valstybėse narėse. Jeigu taip atsitiktų, tai tada pasigestume tos europinės naudos. Arba tas europinis kelias taptų fikcija. Be to pastebima nauja tendencija, kad įgyvendinimo aktai yra priimami atskirai nuo pagrindinio dokumento ir tuomet išvengiama plačios diskusijos, nes jeigu e, teisėkuros akto aptarimo metu išvengiama diskusijos, tai tuomet nebegalima įtraukti ir parlamento nuomonės. Ir galiausiai norėčiau pasakyti, kad pastaraisiais mėnesiais ryškėja tendencija, kad visi pasiūlymai, kuriuos pateikia komisija, nesvarbu kokiu formatu, kokią formą, vis dėlto reikia pasakyti, kad čia mes susidurime su taip vadinama švelniaja teisę. Ir taip yra bandoma perkelti kai kurias nuostatas į deleguotus arba į gyvenimo teisės aktus, o visa tai mums reiškia, kad tai, ko pasiekėme konvente, būtent didesnių galių parlamente, vėl bus sumenkinta arba apskritai netektų galios. Būtent dėl to kyla susirūpinimas, kadangi mes kovojame už ES ir jos institucijų patikimumą piliečių akise. Jeigu skaidrumas sumažės, tai pasitikėjimas mumis taip pat mažės. Tai yra de facto situacija ir aš apie ją kalbu atvirai. Ir žinoma, vyksta kova dėl įtakos tarp komisijos ir parlamento, ignoruojant parlamento išsikovotas pozicijas. Aš manau, kad tai, kad parlamento pozicijų negalima silpninti, o pastaruoju metu būtent parlamento pozicijos yra silpnamos iki rizikingos ribos. Dabar reikia atsakyti klausimą, ar mes nesusidursime tik tai su grinai vykdomojo pobūdžio, vykdomosios valdžios Europos Sąjunga, ar gal vis dėlto mes aiškiai nurodysime ir aptarsime problemas, kurios kyla ES teisėkuros procesuose. Tai svarbiausias esminis klausimas, kuris paliečia demokratijos pagrindus. Būtent mes, parlamentas, turime pasakyti labai aiškės nuomonę šiuo klausimu. Šita tema galbūt atrodo ir sausa iš pirmo žvilgsnio, tačiau jeigu įsigilintume, kokiais klausimais naudojamasi šiomis teisėkuros priemonėmis, tai turime susirūpinti dėl mūsų demokratinio politinio poveikio, kad tarp institucinėme trikampyje neprarastume to, ką išsikovojome nuožmiai kovodami per pastaruosius metus. Lichtenberger, zum Schluss nochmal der Kollege. Ačiū, ponė Lichtenberger. Pone Tain, vis dėlto. Ačiū. Pirmiausia, norėčiau padėkoti pranešėjai, pranešėjai už puikų darbo dokumentą. Aš manau, kad iki šiol E, surinkti skaičiai tikrai negali atspindėti visos e, statistikos ir visos problematikos. Pone e, Lichtenberger politinius aspektus jau apžvelgė, aš nelabai galiu ką pridėti. Tačiau aš čia norėčiau irgi pastebėti tą ginčytiną pobūdį tų teisės aktų ir ES teisingumo teismas taip pat turėtų nustatyti, ar galima, sakykime, tais deleguotaisiais arba gyvenimą namaišiais aktais E, siekti. Vis dėlto, kad e, e, būtų siekiama teisės akto leidėjų tikslų ir tai turi būti perduota teisės akto leidėjo kompetencijai. Aš Šiaurės Aino Vestfalijos e, federacinėje žemėje vykstančioje byloje. Taip pat klausiausi ES teisingumo teismo atstovo valstybėse nare ir taip pat yra vystoma teismo praktika šioje e, srityje, taigi tai nėra naujiena. Taigi aš, jeigu prisimenu e, Vokietijos teismo praktiką dėl teisėjų kuros priemonių, tada akivaizdu, kaip ši, yra, ši problema yra sprendžiama valstybės narėse, ypač kalbant apie konstitucinę teisę, ten mes turėtume vis dėlto surasti bendrų sprendimų ES lygio, kad būtų per daug miglotų nuostatų šioje srityje, kaip turi būti vykdomas teisėkoros darbas. Uh, arba bus e, priimtos tos nuostatos, kurias e, e, patvirtino Teisingumo teismas. Tai aš žinau iš mūsų Vokietijos teismų praktikos. Bet kokiu atveju bendra tendencija yra gera, bet mes tu, turi, turime stengtis, kad nebūtų priima per daug politinių sprendimų, kad būtų įmamasi daugiau teisinių sprendimų, neutralių sprendimų. Ir šio klausimo mes neturėtume politiškai instrumentalizuoti patys turime rimtai paklausti, ar neatsitiko, pavyzdžiui, taip nustatant e, teisinį pagrindą, kad e, vis dėlto e, argumentuojamas ne sutartimis, ne teisiniais argumentais, bet politiniais argumentais. Taigi tiek norėjau pasakyti. Bet kokiu atveju aš esu pasirengusi bendradarbiauti. Aš laukiu tiesiog vertimo į vokiečių kalbą, o dabar turiu tik tai angliškai tekstą, o vėliau galėsiu ir išsameu padiskutuoti. Ačiū, ponė Tain, ponė, ponė Šairė. With... Ačiū už jūsų nuomonės, aš sutinku, kad yra dar daug dilemų, ačiū už jūsų nuomonę, apie kuriuos jūs išsakėte. Suprantu, kad yra politinis procesas, tai tikrai labai svarbus principas konstitucinis klausimas skaidrumo, reglamento skaidrumo klausimas ir kaip vyksta procesas. Pone Lichtenberger minėjo, kad tai na, nėra malonus, maloni mm, idėja tiems, kurie žvelgia paviršutiniškai. Aš e, suprantu, kad mes tikrai turim gerų komitologijos ekspertų, deleguotų teisės aktų ekspertai. Tai rodo, kad tikrai yra čia didelis interesas ir reikia viską suderinti. Parlamento darbas yra. Ir vykdyti viešas diskusijas viešose forumuose. Bet manyčiau, kad į ką parlamentas turėtų atsižvelgti, kai mes svarstome teisės aktą ar deleguotai teisės aktą ar nurodydami, kas, kam skirtas deleguotasis tekstas teisės aktas mes turime įsitikinti, ar mes esame įsitikinę, kad mes nuinam, kai nueinam nuo senos, kai yra parengtas teisės aktas, žinome, kad tas paskesnis reglamentas eina tinkama kryptimi. Mes turim teisę užblokuoti, jeigu e, netinkamai gyventinami, pažydėvoti teisės aktai, tai yra galimybė mums būti lankstiems, mums nebūtina leistis į detalės. E, čia yra lankstumo klausimas, jeigu matome, kad neinama tinkama kryptimi, tuomet mes turėtume turėti galimybę ją užblokuoti. Būtent tą ir noriu pasakyti. Reglamentas kartais mums tai tiesiog taupa laiko, nes mums nereikia aiškintis kiekvienos detalės, kiekvienu atveju. Ir tada teisės aktas tampa nebelankstus, bet mes turim užsitikrinti ir čia vyksta kova su taryba, kartais ir su komisija, mes turim užsitikrinti, kad mes turim tą balsą ir mes vykdom kontrolę. Bet iš esmės aš visiškai sutinku, kad apskritai tai yra konstitucinis procesas, e, teisės aktų skaidrumo procesas, kokia yra mūsų atsakomybė ir atskaitomybė prieš rinkėjus. Taip pat klausimas dėl įvairių įtakų, ką mes patiriame. Manau, kad taip pat tie, ypač lobistai, kurie nori daryti įtaką parlamento komisijos tarybos sprendimams, taip pat labai gerai išanalizavę šį procesą. Tai reikia žinoti, nes mes atstovaujam visuomenės, visos visuomenės interesus, o ne vienos ar kitos ar bet kokios piliečių pramonės, socialinės grupės interesų šitai sutį, bet mes turi būti tai tikrai politinis klausimas, bet parlamento lygmenių mano tikslas yra, na, tiesiog turėti visą, visą grandinę gerosios praktikos atveju, kurio galim pasinaudoti, o vėliau turėtų parlamente politinės diskusijos tarp frakcijų atsižvelgti įvairius nuomonės reikėtų, bet ką mes turim padaryti šiuo metu, tai yra jūrių komiteto atsakomybė tai sukurti tam tikrą mechanizmą, kuris yra pakankamai skaidrus, tinka mūsų nariams ir aš e, konsultuojasi su, su pirmininku, su, su pirmininku suaigose. Čia tikrai mes atsižiūrėjome jūrių komitetų praktiką, esu pasirengęs eiti tą pačią kryptimį e, pranešimas bus parengtas iki Liepos ir bu, turėsim jį paruoštą dokumentą spalio mėnesį. Visi komitetai, kurie rengia nuomonę dėl šito pranešimo, prašo daugiau laiko, bet aš nenorėčiau per daug nu, nu, nutolti, kad mes įsilietume į pradėtume rinkimų kampaniją, kampaniją, bet aš manau, kad mes turėtume stengtis kaip įmanoma greičiau veikti ir kad šis teisės aktų parlamentas, kitos kandencijos parlamentų turėti galim, naujų galimybių, kad jie galėtų tiesiog remdamiesi mūsų patirtimi pradėti naują darbą. Dėkoju. Ačiū. Jūsų e, pasabas buvo labai e, e, įdomios ir birželio mėnesį bus priimtas šitas pranešimas. Na, 29 e, punktas darbo atvarkiai mūsų subsidarumo principas. E, kolegos jau atsakingo šį klausimą nėra, bet e, šią problemą mes intensyviai aptarėme. Mes dvis, du jau su pusę puslapius jau a, a, užpildėme savo pastabomis. Na, m, tabako klausimo, geležinkelio klausimo, nors truputį neįtikėtina. A, nacionaliniai parlamentai patikė savo pastabą dėl subsidiarumo principo. Yra kokių nors pastabų dėl to ar ne? Dabar kita. Kiti klausimai. Ar yra kokių nors kitų klausimų? Ne. Vadinasi, darbo atvarkė baigta. Kitas posėdis bus Bruselėje. Gegužės 29 dieną. Ir 30 dieną. Taigi, a, truputį daugiau negu po mėnesio. Ačiū už dalyvavimą. Posėdis baigtas. Pusėdien.